Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder. Labas rytas, pradėkime darbą. Sveikinu susirinkus į šį biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Šiandien daugiausia kalbėsime apie agentūras, bet prieš tai dar turėsime balsuoti. Darbo tvarkės projektas pateiktas, e, jokių pastabų nesugavusiu apie darbo tvarkę. Posėdis transliuojamas internetu. Dabar reikime prie trečio darbo tvarkės klausimo, tai ataskaita dėl PIF pranešimo. E, Pranešėjas yra kolega Javor, ar jis norėtų pasisakyti? Ja, ich muss zur Thema Agenda noch. Dar dėl darbo tvarkės, sako pirmininkė, norėčiau jūs informuoti, kad buvo atidėtas balsavimas dėl kolegos Pirinski e, pranešimo apie Europos investicijų banko metinę ataskaitą. Balsavimo sąrašas dar nepateiktas, nes e, tik vakar buvo pasiūlyti kompromisai. Taigi dėl ketvirto darbo tvarkės klausimo balsuosime per, e, vėliau. But, uh, Atsiprašau dėl atidėjimo priežasties susijusios su balsavimu dėl EIB metinės ataskaitos. Na, techniškai galbūt sąrašas ir nėra parengtas, tačiau po, kadangi balsavimas plenarinėje atidėtos e, nuo kovo iki balandžio, šešėliniai pranešėjai taip pat paprašė šiek tiek daugiau laiko, kad galėtume tęsti dėrybas ir susitarti dėl daugiau kompromisinių pakeitimų. Tad e, ne tiek kilo problemų dėl to sąrašo ir jo patikimo šiandieną, tačiau dėl, e, labiau dėl tų pamatinių dalykų. Smagu tai girdėti. Ačiū už pasisakymą. O dabar balsuokime. Mes e, balsuosime dėl tų pakeitimų, kurie e, nuspalvinti pilkai, jeigu nebus sutarta dėl baltų pakeitimų. Dabar bandomasis balsavimas. Baigiame balsuoti. 23 kolegos e, dalyvavo balsavime. Na, o dabar eikime prie pirmo kompromiso. Pakelkite rankas, kas pritarė. Kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Toliau, regi šeši. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar dešimtas pakeitimas, kas už, Pirmoji dalis šio pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaiškus rezultatas pasitikrinkime. Dešimtas pakeitimas, antroji dalis, elektroninis balsavimas. Der Check ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. Toliau Trečioji dešimto pakeitimo dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Inta vienas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Inta vienas, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Inta vienas, trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Inta, vie, inta vienas ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. AFKO 4, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 18 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 19. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 19. Pakeitimas antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 20. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 21. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 23 kas už. Pirmoji dalis. 23 pakeitimas, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 23 pakeitimas, antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 23 pakeitimas, trečioji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 26 pakeitimas už, prieš, susilaiko primta. 27 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 29 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 30 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Regidu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Regio aštuoni, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 34. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 35. kas už, kas prieš, kas... Gal pasitikrinkime 35. pakeitimas. Der Check ist beendet. Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime ir dėl 36. Der Check ist beendet. Das ist bei Stimmen gleich. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. 38. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 39 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 40 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Dėl 40 pakeitimo elektroninis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 45 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 46 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 107 antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 47 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 48 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Afko 10, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 51, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Inta 5, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Inta 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Afko 5, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Regi 4, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 54, kas už, prieš, susilaiko primta. 55, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 56, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Afko 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 57 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Lyg ir atmesta, bet pasitikrinkime. 57 pakeitimas, antroji dalis. Baigiame balsuoti, pakeitimas priimtas. 58. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dar kartą. 58. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 59. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku. Pasitikrinkime dėl 59 pakeitimo. Baigina balsuoti, pakeitimas priimtas. Vieno balso persvara. Regi 3, kas už, prieš, susilaiko primta. Regi 7, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Regi 9, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 60, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Galime ir pasitikrinti. 60 pakeitimas, prašom, balsuokime. Baigiame balsuoti. Pakeitimas primtas, sako pirmininkė. Atsiprašo, vis dėlto atmestas. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 64. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 65. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 11. Kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 70. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 71 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 72 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Reikia 5 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 73 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 12 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 74 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 77 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 78 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 79 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 80 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 81 kas už, kas prieš, Pasitikrinkime dėl 81. 81 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau libė 7, kas už, prieš susilaiko primta. Afko 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Inta 2, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Inta 6, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 86, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Žodinis pakeitimas numeris 1, jį patikė pranešėjas. Ar kas nors prieštarautų šiam pakeitimui? Panašu, kad ne. Tai balsuokime, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 87 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 88 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Regi 11 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 89. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Inta 3. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 90. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Pirmas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Libe F, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Libe G, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Libe H, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Regi vienas ir tolimesni pakeitimai patenka į kompromisus. Dabar baigiamasis galutinis balsavimas, jis bus vardinis, kaip ir visada, pradedame balsuoti. Also ein Kollege hat eine Karte drin und hat noch nicht. Vienas kolega įdėjo savo kartelį balsavimo aparatą, bet dar nepaspaudė mygtuko. Dabar jau balsavimas baigtas. Pranešimas patvirtintas 21 už, 1 prieš. Sveikiname pranešėją. Tuo ir baigiame šį balsavimą. Turiu pasakyti, kad dar niekada nėra buvę taip, kad tiek daug komitetų dalyvautų e, darbe rengiant pranešimą apie PIF. Puiku, dabar eikime prie penkto darbo tvarkės klausimo, tai yra agentūrų um, bendrųjų įmonių biudžeto vykdymo patvirtinimas. Aš norėčiau pasveikinti agentūrų atstovus, kurie atvyko į mūsų posėdį. Su nekantrumu laukiame diskusijų su jumis. Mums e, jūsų atvykimas visą laiką yra didžiulis įvykis, nes mes tikrai labai domimės, e, kaip vyksta jūsų decentralizuotų agentūrų darbas. Norėčiau pasveikinti uh, E, Luis Galėja iš audito rūmų. Taip pat e, sveikinu ir Eurofund direktorių. E, aš iš karto ir norėčiau suteikti žodį ponai Galėja. Prašom. Thank you, Madam Chair. And Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ir parlamento nariams ir kitiems čia dalyvaujantiems svečiams. Auditorumų nuomonė dėl sąskaitų patikimumo ir atitinkamų sandorių teisėtumo, kalbant apie decentralizuotas agentūras ir kitas ES institucijas. Visa tai yra patik, išdėstyta. Mm, specialioje ataskaitoje, kurią paskelbėme gruodžio 31 dieną. E, tas, ta ataskaita apima 32 reguliavimo agentūras, 6 vykdomasis agentūras, e, taip pat Eurotom agentūrą, Europos inovacijų ir technologijų institutą ir Europolo pensijų fondą. Ši, ši ataskaita kartu su ataskaitos antrauka buvo paskelbta oficialiame leidinėje. Manome, kad šios agentūros yra labai matomos, jos atlieka svarbu vaidmenį rengdamos ir gyvendindamos ES politikas, strategijas ir stiprina nacionalinių vyriausybių, privataus sektoriaus ir mokslininkų bendruomenės bendradarbiavimą, ypač mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Tokiu būdu jos daro reikšmingą įtaką politikos formavimui ir programų įgyvendinimui Europos piliečiams svarbiose srityse. Finansinių požiūrių 2014 metais agentūrų biudžetas buvo 1 kablelis. Pirmininkė atsiprašo. E, salėje labai daug triukšmo, gal galėtumėte laikytis tylos. Ačiū pirmininkė. Taigi 2014 metų agentūrų biudžetas buvo 1,9 e, milijardo eurų arba 1,4 procento e, bendrojo biudžeto. Maždaug 1,2 milijard, milijarda, milijardas eurų atėjo iš komisijos skiriamų subsidijų. Pirmą kartą šių agentūrų uh, E, sąskaitas tikrino privatus išoriniai auditoriai prieš konsoliduojant komisijos ataskaitas. Tai buvo padaryta pagal finansinio reglamento e, straipsnį 2084. Mes atsižvelgėme į šį darbą, taip pat atsižvelgėme į, e, į, į kitus duomenis. E, privačios audito bendrovės e, atliko vertinimą pagal tarptautinius apskaitos standartus ir manome, kad e, to darbo pakako, kad mes galėtume daryti išvadą dėl sąskaitų patikimumo. Kalbant apie sąskaitų patikimumą, auditorumai nustatė, kad visos ketur... kiekviena iš 41 agentūros 2014 m. gruodžio 31 teisingai atspindėjo savo finansinę padėtį. Dirbdami savo darbą, manėme, kad reikia atsižvelgti į du dalykus, kalbant apie sąskaitų patikimumą. Visų pirma, tai yra agentūros, kurios e, tvarko didelės informacinių technologijų sistemas saugumo ir teisingumo srityje, tai yra į Julysą. Mes įvertinome materialųjį turtą, kuris buvo susijęs su e, anksčiau iš komisijos perimtų turtų. Taip pat mes darome prielaidą, kad tai ir toliau bus fiksuojama sąskaitose, tai yra testinė veikla, nepaisant to, kad šiuo metu yra e, svarstoma galimybė likviduoti tą turtą. Mūsų auditoriai taip pat padarė išvadą, kad vis, visose agentūrose e, finansiniai sandoriai, kurie buvo užfiksuoti 2014 m. gruodžio 31 dieną, yra teisėti ir tvarkingi visais reikšmingais atžvilgiais. Mes manome, kad reikia ypač akcentuoti Europos inovacijų ir technologijų instituto padėtį, kalbant apie viršutinę finansavimo ribą. Mes tikrinsime, ar tikrai yra laikomasi tos ribos. Ir tą patikrinimą atliksime, kai tikrinsime 2015 metų sandorius. Visose ataskaitose mes pateikėme 79 pastabas apimančias įvairias rytis, įskaitant sąskaitų patikimumą, sandorių tvarkingumą, vidaus kontrolę, biudžeto valdymą ir kitus klausimus. Šie komentarai mm, vis dėlto <clears throat> dėl tų komentarų auditorumų nuomonė nesikeičia. Mes pastebėjome, kad patobulėjo vidaus kontrolė, nors ir nustatėme tam tikrų trūkumų e, dotacijų uždavimo srityje ir ilgalaikio turto tvarkymo srityje. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad e, daug sumų buvo perkelta, ir, bet tik tai keliais atskirais atvejais mes nurodome, kad reikėtų patobulinti biudžeto planavimą ir vykdymą. Taip pat akcentavome klausimus susijusius su tvarkingu teisėtumu, tvarkingumu ir tinkamu biudžeto tvarkymu kai kuriuose agentūrose. 19 agentūrų neteisingai apskaičiavo darbo užmokestį. Tai reiškia, kad e, buvo mokamos sumos kai kuriems darbuotojams, kurie buvo e, priimti į darbą iki 2014 metų finansinio reglamento. Tačiau šios problemos jau yra išspręstos. Be to, e, keliame klausimą dėl kompiuterinės debesijos paslaugų naudojimo. Šis klausimas, manau, ateityje bus keliamas vis dažniau, kadangi vis daugiau agentūrų naudos tokias paslaugas ateityje. Ir galiausiai e, su pasitenkinimu galiu pasakyti, kad agentūros ėmėsi korekcinių veiksmų reaguodamos į auditorumų pastabas ankstesniais metais ir mes nustatėme, kad atitinkamosios rytise padėtis pagerėjo. Naudodamasis progą noriu pasakyti, kad šiuo metu yra atliekamas e, dotacijų valdymo auditas kai kuriuose agentūrose. Ataskaitą apie tai mes paskelbsime šių metų pirmą pusmetį. Ačiū. Labai ačiū už šį pasakojimą. Dabar suteiksiu e, žodį ponui Baltės, kuris kalbės agentūrų vardu. Ačiū, Madam Chair, um, Vice Chair. Ačiū pirmininkė, vicepirmininkė, komiteto nariai. E, džiaugiuosi galėdama šiandien kalbėti ES agentūrų tinklo vardu, kai vyksta klausimai apie 2014 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ir kitiems komiteto nariams už puikų bendradarbiavimą e, šią temą. Kaip žinote, agentūrų tinklas Tai yra neformalus e, agentūrų ir bendrųjų įmonių susitarimas koordinuoti e, pozicijas ir dalintis e, patirtimi ir žiniomis. Šiuo metu narių skaičius yra 40, 42 nariai. Dar dvi naujos institucijos taip pat pareiškė norą prisijungti prie mūsų tinklą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pačius svarbiausius dalykus, kurie yra uh, pateikti agentūrų atsakymuose į tinklo horizontalius klausimus. Agentūros dabar labiau nei bet kada anksčiau bendradarbiauja tarpusavį ir su komisija. Tai paskatino bendrasis požiūris ir taip pat e, siekis e, dirbti efektyviau ir tobulinti veiklą biudžeto apribojimo laikais. Tai to yra siekiama ir institucijose, ir agentūrose. Daugumos E, agentūrų finansinio valdymo sistemos daugelį metų buvo grindžiamos ABAC, tai yra kaupimo principų, dabar daugelis jų galiausiai e, pereina prie SISPER e, sistemos. Tai turi, bus postumis dar labiau derinti procedūras, taip pat suteiks galimybę dalintis darbuotojų prieimimo ir žmogiškų išteklių valdymo ir administravimo paslaugomis. Tai turės ilgalaikį poveikį, tačiau e, agentūros e, glaudžiau bendradarbiauja ne tik administraciniais klausimais. Spalio mėnesį Dublinė buvo patvirtinta nauja strateginė darbo tvarkė, tai buvo pirmoji paties tinklo darbo tvarkė. E, trys aukšto lygio specialios darbo grupės buvo įgaliotos parengti aiškius veiksmų planus e, keliose srityse. Tai yra bendros paslaugos ir pajėgumai, bendras vertės kūrimas ir išornė komunikacija. Pirmieji veiksmai bus įgyvendinti 2016 metais, pirmininkaujant OIM agentūrai. Tas darbas prasidės kovo mėnesį. Informacijos mainai tarp agentūrų jau vyksta daugeliu lygių, pradedant viešųjų pirkimo planais ir procedūromis, e, žinių mainais, E, gyvendinant projektus, e, dalyjamasi taip pat e, patalpomis, apskaitos pajėgumais ir vidaus kontrolės pajėgumais. OHIM ir Europol bendradarbiauja kovodami su intelektinės nusavybės teisų pažeidimais. CDFOP ir Eurofound vertina galimybę renkti bendras įmonių ir agentūrų apklausas teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Ir čia pateikiau vos keletą pavyzdžių, daug daugiau pavyzdžių galite rasti agentūrų atsakymuose į jūsų klausimus 15 ir 16 puslapyje. Deja, turiu pasakyti, kad e, vienoje srityje, kur anksčiau buvo labai sėkmingai e, bendrai naudojamos paslaugos, e, vis dėlto tendencijos čia pasikeitė ir e, atsirado papildomų išlaidų ES mokesčių mokėtojams. Ir e, skirtingai nuo to, kaip prašoma pagal bendrąjį požiūrį, buvo e, viešųjų pirkimo ir išorinio audito firmų valdymas buvo perduotas agentūroms, Taip pat buvo, joms buvo perdotos ir papildomos išlaidos, tai yra daugiau negu pusė milijono eurų ir visk, viskas rodo, kad tos išlaidos artimiausiais metais ir toliau mm, didės. Ir tikrai šito dalyko niekaip negalime vertinti kaip padidinto mm, efektyvumo. Mes <clears throat> siūlytume peržiūrėti šį, šį susitarimą, stebėti ir Tikimės, kad per kitą finansinio reglamento peržiūrą e, ši padėtis bus ištaisyta. Kalbant apie auditorumus, vos prieš keletą minučių e, auditorumų narys, ponas Lui Galėja, pateikė savo ataskaitą. Aš labai m, mm, turiu pasakyti, kad agentūros labai vertina audito rūmų ir auditorių komandų darbą. Ir aš Nes to, tai sakau ne todėl, kad e, sumažėjo pastabų skaičius e, auditorumų ataskaitoje. 2012 e, metais tų paslaugų buvo 123, 2013 metais 97, dabar 2014 metais 79. Turiu pasakyti, kad <clears throat> tų pastabų sumažėjimas 40 procentų mm, mane verčia didžiuotis, aš didžiuojuosi pasiektą pažangą, didžiuojuosi agentūrų brandumu ir džiaugiuosi, kad jau turime, aišku, žinių ir mainų ir bendradarbiavimo rezultatą. E, atidžiau nagrinėjant 79 pastabas, galiu pasakyti, kad 44 iš 79 pastabų susijusios su E, vadinamojų lėšų perkelimų iš vienų metų į kitą. Ir auditorumai pripažįsta, kad e, tai lemia įvykiai, kurių agentūros negali kontroliuoti, pavyzdžiui, sąskaitos ar išlaidų deklaracijos, kurios nebuvo gautos iki metų pabaigos, arba tai galima pateisinti e, veiklos viešųjų pirkimo ar projektų daugiamečių pobūdžių. Mano <clears throat> kolega E, jau prieš metus e, pačiam, tokiuose pačiuose klausimuose pristatė šią problemą, ją pavadino sisteminė problema ir šio komiteto pirmininkė su tinklo koordinatoriumi surengė seminarą šią temą lakurčio 17 dieną. Mm, seminare dalyvavo šio komiteto nariai, taip pat komisija, auditorumai ir auditorumai labai aiškiai pasakė, kad e, jie labai aiškiai pasakys, kurie lėšų perkelimai yra akivaizdžiai problemiški. Bet e, apskritai dauguma tų perkelimų nereiškia agentūrų veiklos trūkumo. Mes tikimės, kad toks požiūris padės e, lengviau atskirti probleminius, neplanuotus perkelimus ir neprobleminius e, iš anksto suplanuotus perkelimus, kurio, kurie yra pagristi ir kurios turi uh, patvirtinti visi suinteresuoti asmenys biudžeto įvykdymo tvirtinimo proceso metu. Ir šiandien su manimi čia dalyvauja ir kolegos, jie galės jums paaiškinti, kokiu veiksmu buvo imtasi reaguojant į auditorumų pastabas. Mano e, savo ataskaitą apie tinklo veiklą norėčiau pabaigti trumpą nuorodą į kelrodžio plano įgyvendinimą. E, E, prieš metus jums buvo pateikta ataskaita, kurioje mm, parodėme, kad įgyvendinimo rodiklis buvo 96 procentai, dabar tas rodiklis yra 99 procentai, e, likęs 1 procentas susijęs su bendrais viešaisiais pirkimais su priimančiomis valstybėmis narėmis ir su, dėl, su susitarimais dėl buveinių su valstybėmis narėmis. Ir džiaugiuosi, galėdamas pasakyti, kad Eurofound galiausiai sudarė uh, susitarimą dėl savo buveinės Airijoje. Tai buvo padaryta 15 metų lapkričio mėnesį ir, ir šioje srityje, <clears throat> kurioje ne viskas priklauso nuo agentūrų, vis dėlto viskas klostosi gerai. E, yra dvi sritis, kurios rūpi visi, visiems ir parlamentui. Visos išskyrus keturios agentūros dabar jau patvirtino kovos su sukčiavimu politiką. Keturios likusios Šią politiką baigs renkti 16 metais. Ta pati galiu pasakyti ir apie interesų konfliktų um, politiką. Visos agentūros ją jau yra patvirtinusios. Vis dėlto šiame kontekste norėčiau pateikti įspėjimą, kaip um, ir išorės audito susitarimo atveju. Um, bendrame pošiūryje pateiktas prašymas supaprastinti E, veiklą vis dėlto nebuvo įvykdytas. E, daug e, naujų nuostatų darbuotojų tikrinimo procedūra padidino administracinę naštą, bet nedavė daug naudos. Taigi aš norėčiau paraginti biudžeto instituciją ateityje peržiūrint reglamentus visapusiškai pasinaudoti agentūrų patirtimi šioje, šioje, šio požiūriu. Baigdamas norėčiau nuoširdžiai padėkoti Jums visiems už paramą ir už domėjimąsi agentūromis. E, e, klausimų teikiamų tinklui ir atskiroms agentūroms skaičius nuo penkių klausimų 2011 metais išaugo iki 113 bendrų ir konkrečių klausimų. E, mes parengėme sudėjome atsakymus į klausimus į 500 puslapių dokumentą. Tikimės, kad e, tas dokumentas jums e, padės susidaryti išsamų įspūdį apie tą labai įvairų ES agentūrų pasaulį ir tikimės, kad jo turinys bus naudingas jūsų komiteto darbui. O šiandien mes esame pasiruošę atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. Labai ačiū už šią išsame apžvalgą. Būtų labai gerai. E, tikrai labai ačiū, kad suteikėte e, e, informacijos komiteto nariams. Dabar pranešęs Derek Von, prašom. Can, can I start off by... Ačiū. Visų pirma, norėčiau pradėti nuo padėko žodžių audito rūmams už jų parengtą ataskaitą ir pristatymą. Taip pat norėčiau padėkoti ir Eurofund direktoriui už tai, kad pasisakė visų agentūrų vardu. Dėkoju ir apskritai agentūroms už tai, kad taip teigiamai sureagavo į tuos gausiai patiktus klausimus. Na ir visų pirma, savo žanginėme žodyje norėčiau padėkoti agentūroms už tą svarbų vaidmenį, kurio, kurį jos vaidina įgyvendinant ES politiką ir už tą teigiamą įtaką, kurią tos agentūros daro ES piliečių gyvenimui ne, tai neretai pamirštama. Taip suprantu, kad biudžeto kontrolės komitete dažniausiai kalbama apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras, tačiau galbūt kartais reikia pažvelgti ir į tą platesnį kontekstą bei agentūrų atliekamo darbo svarbą. Šiemet e, nėra parengta jokių kvalifikuotų nuomonių e, nei vienoje iš agentūrų, nei iš e, nutiko, tačiau galbūt tai yra ir gera žinia agentūroms ir taip pat audito rūmai teigia, kad šiemet kilo mažiau problemų, kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą agentūrose, tai taip pat yra nebloga žinia. Tačiau buvo dvi agentūros, mm, e, kurios susilaukė šiek tiek daugiau dėmesio. Tai yra EIT ir EULIZA mm, agentūroms buvo pateikta e, konkrečių pastabų Na ir tai nėra ta kvalifikuotojo nuomonė, tačiau tai yra um, tam tikras nurodymas, kad ne viskas vyksta taip, kaip turėtų, ne pagal įprastą tvarką. Ir todėl toms agentūrams buvo um, suteiktas toks savotiškas įspėjimas. Na, kalbant apie klausimus pateiktus agentūroms, kaip tik šių dviejų agentūrų pasiteiravome, e, kokia ten situacija klostosi. Ir e, šiandieną jų atstovai taip pat pateiks e, savo pristatymus. Ir kalbant apie EIT, problemos yra susijusios su e, žinių ir informacijos technologijomis, o kalbant apie EULISA agentūrą, tai yra susijęs su tam, tam tikro tam tikrų lėšų, kurios buvo pervestos praeisiais metais problemomis. Na ir tikiuosi, kad e Ulyza atstovas galės išsameu apie tai papasakoti. Bet kuriuo atveju e, visos agentūros turi daugiau ar mažiau panašių problemų, kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Vienas iš tų aspektų yra perkelimai. Ir uh, E, mūsų komitetas buvo suorganizavęs specialų seminarą skirtą tiems perkelimams aptarti, tačiau gaila, kad nedaug narių jame dalyvavo. Tačiau, manau, tai buvo puikiai proga daugiau sužinoti apie planuojamus ir ne, neplanuotus perkelimus. Ir manau, kad audito rūmai taip pat galėtų daugiau dėmesio skirti šiam klausimui, ypač kalbant apie neplanuotus perkelimus. Na, o kalbant apie planuotus perkelimus, galbūt tai nėra tokia opi problema, tačiau bet kuriuo atveju į auditorumų ataskaitą būtų galima įtraukti didesnių, did, išsamesnių paaiškinimų apie atliktus perkelimus. Dabar e, e, darbuotojų skaičiaus mažinimas 5 procentais, tai buvo aktualu visoms agentūroms. Ir kai susipažinome su skaičiais, atrodė, kad e, yra tam tikrų netitikimų, kalbant apie darbuotojų skaičiaus mažinimą. Ir agentūrų pateiktus skaičius ir komisijos pateiktus skaičius. Tačiau, kai labiau įsigilinome, Atrodo, kad komisija ir agentūros naudojasi šiek tiek skirtingais išėties taškais, kai apskaičiuojant e, e, tuos darbuotojų mažinimus. Ir biudžeto kontrolės komitete nekartą apie tai buvo kalbėta. Ir Ir žinome, kad agentūros ne tik 5 procentai sumažino darbuotojų skaičių, tačiau taip pat ir tam tikras darbuotojų skaičius buvo perkeltas į kitas pareigas. Kalbant apie kai kurias uh, agentūras kila tam tikrų problemų susijusių su įstarimais dėl kvotų ir kai kuriuose iš agentūrų lankiausi per keletą pastarųjų mėnesių, tikiuosi, kad tokių vizitų bus organizuota ir daugiau ir žinau, kad kai kurios agentūros e, dar nėra iki galo susitarusios su e, tomis valstybėmis narėmis, kuriuose jos yra įsikūrusios ir Galbūt būtų galima pabrėžti ataskaitoje, kad e, labai svarbu valstybės narė sudaryti tuos susitarimus su susijusiamis agentūromis. Kitas svarbus klausimas yra lyčių pusiausvyrą, ypač e, vadovaujančiose pozicijose. Kai kuriuose agentūrose skaičiai tikrai yra liūdinantis ir manau, kad ataskaitoje taip pat reikėtų tai pabrėžti. Dar vienas visas agentūras apriepintis klausimas yra susijęs su prašymu agentūroms naudotis privataus sektoriaus auditorių paslaugomis, o ne auditorumų auditoriais ir kai kuriams agentūroms tai kelia problemų. Na ir paskutinė pastaba yra susijusi su bendromis pasidalyjamomis paslaugomis. Kai kurios agentūros tai jau yra padariusios kalbant apie tam tikras tokias techninės palaikomasias funkcijas. Na ir tą klausimą dar būtų galima panalizuoti, turiu ir keletą horizontalaus pobūdžio klausimų ir e, galbūt, e, jeigu pirmininkė neprieštaraus, pateiksiu vėliau ir konkrečių klausimų konkrečių agentūrų atstovams. Na, tačiau tokie pagrindiniai horizontalieji e, visą priepintis klausimai visų pirma yra susijęs su darbuotojų skaičiaus mažinimu ir su tuo, kokį e, poveikį tai turės ir kaip tai yra susijęs su darbuotojų perkelimu į kitas pozicijas, ar kokį įtaką tai darys ateityje, kalbant apie tas e, bendras paslaugas, jų teikimą. bet kokie kryptimi ketinama žengti ateityje. Kitas klausimas yra susijęs su veiklos rezultatais. Komitete e, pastaruoju metu e, stengiamasi nuo kalbų prie, apie skaičius pereiti ir apskritai prie rezultatų vertinimo. Ir norėčiau sužinoti, kaip agentūros ketina vertinti tos savo rezultatus o ne vien tik pristatinėti sausus skaičius. Taip pat e, norėčiau paklausti, ar tikrai problemų kelia išorės nepriklausomo auditorių paslaugų naudojimas, ar jūsų nuomonė tai kainuoja brangiau nei, pavyzdžiui, e, audito rūmų, auditorių paslaugos. Tai yra svarbus klausimas ir galbūt čia reikėtų atnaujinti tuos kvotų sustarimus, nes manau, kad nemažai agentūrų tai kelia problemų. Ir paskutinis klausimas yra susijęs su komunikacija. Nemažai kolegų apie tai jau yra kalbėję ir esame sakę, kad daug agentūrų atlieka tikrai svarbu piliečiams reikalingą darbą, tačiau piliečiai apie jį tiesiog nežino. Tad galbūt būtų e, naudinga, jeigu visas agentūros susėstų kartu ir parengtų bendrą komunikacijos strategiją, uh, E, kurioje būtų pristatyta jų veikla. Ir galbūt reikėtų ne vien tik tokios e, e, popieriuje išdėstytos strategijos, tačiau realiai veikiančios strategijos, kuri padidintų ES agentūrų matomumą ES lygių. Tad, ponė pirmininkė, dar, kaip ir minėjau, turėsiu klausimų konkrečiom agentūrų atstovams, tačiau kol kas tiek būtų pastabų iš mano pusės. Labai ačiū gal norėtų sureaguoti agentūrų tinklo, tinklo atstovas. Ačiū už visas pastabas. Pabandysiu atsakyti tuos šešius klausimus, kuriuos pateikėte. Dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo. Pateikėme jums informaciją raštu Ir taip, žinau apie tuos netitikimus e, skaičiuose, tam yra pagristų priežasčių, tad suprantu, kad tai jau buvo išsiaiškinta, o kalbant apie patį poveikį. Na taip, galima parašyti, parašyti kad 10 procentų mažinimas neturi kažkokios neigiamos įtaikos e, agentūros veiklai ir jos įgaliojimų vykdymui. Tačiau kalbant apie tuos įgaliojimus, apie mandatą ir finansavimo programas. Viskas turi būti suderinta, suderinta su prioritetais. Ir esame pateikę nemažai pavyzdžių ir daugumoje agentūrų tas 5 procentų e, etato mažinimas buvo netgi viršytas, buvo pasiekta netgi 6 procentai. Na ir be abejo, galbūt reikės ir šiek tiek mažinti prioritetus ir suprasti, kad galbūt turėtų būti mažinami lūkesčiai mūsų atžvilgių ir natūralu, kad gali nutikti ir taip, kad kai kurios paslaugos um, nebebus suteikiamos taip gerai. Na, jūs taip pat kalbėjote apie tas bendrai teikiamas paslaugas. E, strategijoje minėjau, kad e, yra e, kad tai yra svarbu agentūroms, tai yra vienas iš mūsų prioritetų ir mes tikrai atliekame nemažai darbo, mes kartu su komisija ir tarpusavyje uh, dalyjamės aktualią informaciją ir ataskaitoje taip pat yra pateikta įvairiausių pavyzdžių, jo, juos minėjau savo įžanginėme žodyje, tačiau norime panalizuoti ir kitas alternatyvas, kitus pasirinkimus ir vasario mėnesio posėdėje agentūros gaus e, naujausią informaciją iš specialios darbo grupės, kuri vykdo šią veiklą ir tada agentūrų vadovai galės nuspręsti, kaip toliau tęsti savo veiklą. Dabar dėl veiklos rezultatų. Na, tai yra gana aiškiai apibrieštas rytis daugumos agentūrų atveju. Mes turime veiklos rodiklius, stebėseną, vertinimą ir mes taip pat nuolat sistemingai teikiame informaciją metinėse ataskaitose, kuriuose pristatomi mūsų darbo rezultatai. Tai yra susiję ir su agentūrų darbo poveikiu. Mes taip pat esame e, pateikę pasiūlymą komisijai bendradarbiauti, e, kalbant apie veiklos vertinimą. Na ir čia yra svarbus du dalykai. Visų pirma, darbo e, krūvio pasikeitimas ir kai kuriuose agentūrose yra didesnis darbo krūvis, nes reikia teikti daugiau paslaugų. Tačiau, bet kur atveju mes esame pasirengę bendradarbiauti. Dabar dėl tų išorės specialistų ar auditorių. Na, e, akivaizdu, kad anksčiau viskas e, veikdavo geriau ir galbūt tai nėra taip veiksminga dabar ir esame apskaičiavę, kad apie e, pusės milijonų eurų praradimą, tačiau suprantu, kad audito rūmai galbūt šiuo atveju sutaupo, tačiau, kažin ar tai atsveria tuos papildomus agentūrų kaštus, bet to reikia nepamiršti ir to, kad praeitįje um, viskas būdavo organizuojama geriau ir darbas būdavo efektyvesnis, kai naudojamės auditorumo auditorių paslaugomis. Na, o kalbant apie tos sustarimus tarp valstybių narių ir agentūrų, na, tai yra tam tikri politiniai sprendimai ir Manau, kad kolegos e, iš atskirų agentūrų galėtų jums pavardinti skirtingas priežastis, kodėl kartais kyla problemų. Dabar dėl komunikacijos strategijos. Na taip, mes visi turime tam tikras komunikacijos strategijas, tačiau ES yra itin didžiulė. Viena agentūrų yra 42, kai kuriuose iš jų yra netgi po 60 darbuotojų, tačiau jų skaičius turėtų mažėti apie 10 procentų. Vis dėlto sudėtinga būtų tikėtis, kad bus parengta tokia bendra visapimanti komunikacijos politika, kuri pasiektų visas valstybės narės visomis e, oficialiomis ES kalbomis. Tačiau bet kuriu atveju mes esame nusistatę kaip vieną iš prioritetų e, tokį e, parengti, parengti bendrą komunikacijos strategiją ir kažkokį tai tinklą įsteigti. Tačiau be abejo reikėtų atsižvelgti turimus išteklius ir viską derinti su tuo. Ačiū. Ja, vielen Dank. Ich... Labai ačiū. Gal dabar būtų visai prasminga suteikti žodį EIT ir EU Liza atstovams, tam, kad jie pakomentuotų e, jiems iškilusias e, problemas. Tai gal dabar EIT e, instituto atstovas galėtų papasakoti, kokiu priemoniu buvo imtasi tam, kad viskas vyktų sklandžiai. Prašom. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad suteikėte man galimybę EIT vardu sureaguoti į audito rūmų ataskaitą ir atsakyti tam tikrus klausimus. Taip pat ačiū už tai, kad suteikėte man galimybę jūs informuoti apie naujausius įvykius. EIT E, gavo e, nuomonę apie 2014 metų biudžeto įvykdymą. Ten e, buvo kalbama ir apie praeitie pastebėtus trūkumus, į kuriuos anksčiau dėmesį buvo atkreipęs ir Europos parlamentas ir audito rūmai. Na, o dabar per pastaruosius mėnesius ir praėjusius metus mes įgyvendiname daugelį iš gautų rekomendacijų, atsižvelgėme į audito rūmų išvadas Mes taip pat atlikome, taip pat buvo atliktas ir vidinis auditas, dalyvaujant ir komisijos atstovams, ir mūsų e, auditoriams. Na ir dabar dėl tų klausimų. 2014 metais e, įgyvendinant biudžetą e, buvo gauta ir papildomai lėšų. Buvo gautas ir papildomas finansavimas audito pažymose. Kalbama apie tai, kad tas papildomas e, e, finansavimas galėjo būti teikiamas tik e, pasibaigus pagrindiniam finansavimo laikotarpiai. Yra numatytas tam, tikras, tam tikros ribinės vertės ir tai reiškia, kad IT gali suteikti nedaugiau kaip 25 e, e, e, procentus finansavimo. Kitas finansavimas turi būti vykdomas iš kitų šaltinių. Tai buvo laikotarpė nuo 10 iki 14 metų. Kalbant apie klimato projektus, tai uh, 16 procentų mes finansavome, kalbant apie energiją 19 procentų, kalbant apie energetinius klausimus, tai e, mes e, finansavome 21 e, procentą projektų vertės. Taip pat mes peržiūrėjome papildomą finansavimą, kurį teikia žinių ir inovacijų bendruomenės. Mes įvertiname tą papildomą finansavimą ir atitinkamai pakoregavome mūsų gairias. Tai mūsų nuomonė problema išspręsta. Ir be abejo, mes ir toliau e, laikomės mums e, pateiktų rekomendacijų. Bet kokiu atveju e, tikrai tas, ta problema dėl 25 procentų finansavimo yra išspręsta. Uh, Jeigu jūs turite dar kokį nors konkrečių klausimų EIT, tai aš melai juos atsakysiu vėliau. Labai ačiū. Dabar norėčiau paprašyti EU Liza e agentūros direktoriaus pasisakyti, gal turite pastabų? Ačiū pirmininkė, dėkoju už suteiktą galimybę e, sureaguoti į pastabą apie EU Liza e agentūrą. Dabar kalbant apie 14 metų sąskaitas, tai e, noriu pasakyti, kad e, audito rūmai tokią pačią pastabą buvo pateikę ir anksčiau. Mes tikimės, kad ateityje, kai bus tikrinamas 2015 metų sąskaitos, e, tok, tok, tokia pastaba mums nebebus teikiama. Kalbant apie finansavimą iš Europos komisijos 14-13 e, metais, tai e, e, tas finansavimas buvo 6,6 milijonai eurų, 14 metais Tai tokia buvo turto vertė 13 metais, o 14 metais jinai sumažėjo iki 2,1 milijono. 2013 m. gegužės mėnesį mūsų agentūra tapo savarankiška. Na ir kalbant apie e, turto perleidimą, tai agentūra turi gavo uh, įrangos. Būtent e, čia buvo paskaičiuota turto vertė tos gautos e, fizinės įrangos. Buvo laikomas e, vidinės apskaitos taisyklių, kurios galioja Europos komisijoje. Na ir tuo metu agentūra negalėjo imtis jokių veiksmų toms taisyklėm pataisyti. Audito rūmai pateikė savo rekomendacijas ir dėl to agentūra parengė labai išsame turto valdymo politiką tam, kad būtų e, galima atskirti fizinio turtą nuo nefizinio turto. Ir tomis taisyklėmis jau buvo vadovautas ir 14 ir 15 metais. Tai dėl to manau, kad agentūra ėmėsi visų veiksmų tam, kad pagerintų padėtį, bet jeigu turite dar kokiu nors papildomu klausimu, mielai jas atsakysiu. Dėkoju. Dabar vėl žodis pranešėjai. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti abiejų agentūrų atstovams už paaiškinimus. Aš neturiu papildomų klausimų EIT ar EU LISA agentūrai, bet turėčiau e, galbūt klausimų kitoms agentūrams. Visų pirma, ES pagrindinių teisių agentūra. Su šios agentūros atstovais mes diskutavome vakar. Audito rūmai buvo minėję, kad e, ši agentūra nesilaikė visų taisyklių dėl pareigūnų įdarbinimo. Uh, Na ir agentūros darbuotojams turėtų būti išmokamos papildomos išmokos. Tai galbūt pagrindinių teisų agentūra galėtų šį klausimą pakomentuoti. Toliau Europos prieglopšio paramos biuras. 2012 metais audito rūmai savo ataskaitoje pateikė pastabų apie įdarbinimo procedūras Na, o 14, 14 metų ataskaitoje teigiama, kad kai kurios problemos vis dar neišspręstos. Tai gal Europos prieglapšio paramos biuras galėtų papasakoti, kaip jis tengiasi atsižvelgti audito rūmų rekomendaciją. Toliau Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija. Dėl, turiu klausimą dėl kredito įstaigų reitingavimo. Panašu, kad buvo e, vadovaujamasi e, samatomis, bet ne faktinėmis išlaidomis. Gal galite pakomentuoti situaciją. Toliau e, Europos aplinkos agentūra. Iš audito rūmų ataskaitos panašu, kad agentūroje dirba per nelik daug darbuotojų. tiksliau buvo atleista per nelik daug darbuotojų, gal galite atsakyti. Toliau dėl Frontex. Aš pats lankiausi Frontexe ir žinau, kad šiai agentūrai buvo kilę problemų su Lenkijos institucijomis, gal e, turite kažkokios tai naujos informacijos. Na, nu, dabar dėl Eurofound iš audito rūmų ataskaito žinau, kad jūs turite e, teigiamas patirties e, mažindami perkelimus e, carry overs. Gal galite pasidalinti savo patirtimi, galbūt ji būtų naudinga ir kitoms agentūroms. Ačiū. Aš matau, kad iš Europos komisijos biudžeto generalinio direktorato atstovų nėra, ar ne? Gal dabar galėtų pasisakyti visų paminėtų agentūrų atstovai. Prieš pradėdami kalbėti, kalbėti prisistatykite. Uh, thank you, Ms. Uh, Ms. Ačiū pirmininkė. Aš esu iš uh, vidaus audito tarnybos, taigi visus klausimus tikrai negalėsiu atsakyti. Um, Panašu, kad šis posėdis buvo skirtas tam, kad galima būtų pateikti klausimus agentūrų atstovams, dėl to mano kolegos iš generalinio biudžeto direktorato ir neatvyko. Pirmininkė, tai gal iš Europos komisijos kažkas vis tiek atsakytų? Gal kažkas pageidautų pasisakyti? Ar galėtų atsisaky, e, pasisakyti? Je transmettrai les questions qui ont été posées. <clears throat> Aš tuos pateiktus e, klausimus perduosiu kolegom ir gausite atsakymus raštu. Deja, šiandien nei ponas Manfred Krakt, nei mano skiriaus vadovas negalėjo atvykti. Gerai, tai e, lauksime atsakymų raštu. Tikrai apgailestauju, kad e, taip atsitiko su pranešėjo klausimais. Dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. Tkyně, já příště asi nenechám Dereka mluvit jako prvního, protože já jsem mu včera... Ačiū. Tai būtų gerai, kad per kitą posėdį frakcijų atstovams būtų galima pasisakyti anksčiau. Aš buvau pasirengęs ilgę, ilgą kalbą, dabar ją praktiškai galiu išmesti. Bet e, vis tiek visų pirma norėčiau padėkoti agentūroms už tai, kad buvo pasiekta pažangos. Per praėjusį posėdį aš buvau nusiteikęs labai kritiškai ir aš vis dar e, labai kritiškos pozicijos laikausi dėl to, kad 2016 metais buvo padintas kai kurių agentūrų biudžetas. Ir jeigu tas biudžetas padidintas, tai mes norėtumėm pamatyti ir kažkokį apčiopamą rezultatą komunikacijos strategijoje buvo jau kalbama apie tai, e, kuriuo agentūrų veikla ne visai tinkama. Kai kurios e, agentūros e, jau pradėjo geriau bendrauti su piliečiais. Čia paminėčiau Prahoje įsikūrusią agentūrą, bet ir kitos agentūros turėtų pasistengti. Per praeisius metus aš buvau apsilankęs daugelį agentūrų Dabar aš pradedu antrą apsilankimų agentūrose etapą. Esu pateikęs agentūroms konkrečių klausimų, bet likščiol negavau konkrečių atsakymų. Nemažai agentūrų atstovų atvyko į šį e, klausimą, šį posėdį. Ir e, dabar, pažiūrėjau, norėčiau pateikti klausimą e, pagrindinių teisų agentūrai. Aš nekartą lankiausi šioje agentūroje ir tikrai e, labai nustebau, kai pranešėja Monika Makovei parengė labai neigiamą pranešimą apie šią agentūrą. Aš kai nuvykau nuvykau į agentūrą, tai supratau, kad ši pagrindinių teisų agentūra jau atsižvelgia į daugelį rekomendacijų ir jas įgyvendino. Bet man asmeniškai visą laiką būna jokinga skaityti agentūrų darbuotojų gyvenimo aprašymus CV. Aš manau, kad agentūrai reikia papildomų darbuotojų. Aš turiu ir konkrečių klausimų agentūrai, kalbėsiu angliškai tam, kad neįsmeltų jokių vertimo klaidų. Taigi, kodėl audito rūmų ataskaitoje apie EULIZą ir EIT yra tie kritinių pastabų ir aš noriu pasiteirauti, kaip agentūros ketina užtikrinti didesnį skaidrumą tam, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Kalbant e, konkrečiai apie Julizą agentūrą, tai jau antri metai, kaip aš e, prašau iš jūsų valdymo plano 2015 metais. Man visiškai neaiškus yra ir jūsų ateities planai. Kitas klausimas, dėl kokių priežasčių nėra patikimos ir išsamios informacijos apie tai, kiek kainavo šiandien informacinės sistemos dėgymas. Toliau vizų informacinė sistema ir Eurodac. Kokie buvo kaštai patirti čia? Na ir paskutinis klausimas ar agentūra planuoja imtis kažkokių tai veiksmų tam, kad užtikrintų didesnį skaidrumą ir išvengtų interesų konflikto. Labai ačiū. Kągi, labai ačiū. Tai pradėkime nuo agentūrų e, tinklo atstovo, paskui steiksiu žodį visų paminėtų agentūrų atstovams. Prašom. I think that there were no general or horizontal questions. There were Na, kiek suprantu, tokių bendrų horizontalių klausimų nebuvo. E, jie buvo pateikti konkrečioms agentūroms. Na, vienas klausimas buvo Eurofound ir galėčiau atsakyti jų vardu. Na, kaip Eurofound vadovas atsakysiu dėl perkelimų, lėšų perkelimų iš vienų metų į kitus. Sukūrėme ir suderinome sistemą su auditorumais ir kasmet informuojame auditorumus, kada numatome išleisti lėšas ir kartais būna iš karto aišku, kad bus tam tikrų perkelimų ir mes apie tai skaidriai informuojame auditorumus. Tai sutikia galimybę auditorumams viską e, stebėti per visus metus. Na, žinoma, e, fondo viduje turime įprastą prognozavimo sistemą, žiūrime, kaip vykdomo biudžetą ir kokių korekcijų reikia rengiame veiksmų planus. Mes tą informaciją teikiame ir tinklui, bet turiu pasakyti kolegoms, kad mes ne vieninteliai taikome tokią praktiką. Daugelio kitų agentūrų to taip pat yra. Svarbus dalykas čia yra tai, kad teis, e, auditorumai dabar labai aiškiai daro skirtumą tarp probleminių ir neprobleminių perkelimų. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį e, trijų agentūrų atstovams. Prašau kalbėti trumpai. Euliza, pagrindinių teisų agentūra e, ir kitos agentūros. Pradėkime nuo Euliza. E, ačiū pirmininkė. Atsakysiu į pateiktus klausimus. Visų pirma, valdymo planas. Na, turiu pasakyti, kad Agentūros valdyba 2014 metais parengė ilgalaikį veiksmų planą. Mes šiuo metu dabar baigiame renkti daugiametę darbo programą, ją turėtume patvirtinti kovo mėnesį. Be to, agentūra labai skaidriai skelbia visas savo darbo programas. Manau, kad visi tie dokumentai pateikia, aišku, ir išsamų vaizdą apie agentūros planus, apie jos būsimą veiklą ir sistemas. Kalbant apie, apie tai, kad sistemų kūrimo išlaidos nėra atspindėtos e, agentūros sąskaitose. Na, agentūra negali atsakyti šios klausimus, nes noriu priminti, kad visos šios agentūros, iš pradžių, e, visos šios sistemos buvo kūriamos ir iš pradžių dėgiamos Europos komisijoje. Mm, pranešėjas savo pranešime pastebi, kad e, apskaitos taisyklės galiojusios komisijoje tuo metu nereikalavo, kad sistemos kūrimo darbai būtų fiksuojami kaip turtas, tai buvo fiksuojama kaip išlaidos. Ir manau, kad šį klausimą reikėtų adresuoti komisijai. Kalbant apie skaidrumą, turiu pasakyti, kad agentūra pasiekė nemažai pažangos, palyginti su ankstesnė biudžeto vykdymo tvirtinimo procedūra. Agentūros interneto tinklalapyje pateikiama išsami informacija apie interesų konfliktų nebuvimą. Tai yra direktoriaus ir valdybos narių interesų konfliktų nebuvimą. Agentūra taip pat patvirtino ir kovos su sukčiavimu strategiją, į kurią įeina ir veiksmų planas, kurio remintis įgyvendinama strategija ir organizacinė schema Buvo pasakyta, kad e, nėra jos interneto svetainė, bet ji yra ir turiu pasakyti, kad e, agentūra tikrai pasistumėjo pirmin užtikrindama didesnį skaidrumą, bet esu pasirengęs pateikti ir kitos informacijos, jeigu reikia. Toliau pagrindinė teisė agentūra, prašom. Um, thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, dėkoju, kad suteikėte galimybę išsklaidyti kai kurios jūsų būkštavimus. Konkrečiai kalbant apie ES darbuotojų reglamento įgyvenimą, kaip sakė ponas Galė, 19 agentūrų susidūrė su sisteminė problema, kai 2004 metų gegužės mėnesį įsigaliojo naujas darbuotojų reglamentas. Na, mes jau atsižvelgėme į auditorumų, auditorumų pastabas, išmokėjome lėšas tam, ka, tiems, kam jos priklausė. Ir dar, kalbant apie lėšų perkelimą į kitų metų biudžetą, noriu pasakyti, kad pernai tai mums buvo nemaža našta, bet buvo surinktas seminaras, kuris buvo naudingas, taip pat turėčiau paminėti ir auditorumų lankstumą nes mums suteikta veiksmų, e, suteikta pakankamai erdvės, kad galėtume veikti įgyvendindami daugiamečius projektus. Dabar e, Europos inovacijų ir technologijų institutas. Ačiū. Trumpai e, atsakysiu į tris EIT pateiktus klausimus. Na, tam tikri akcentai, kon, interesų konfliktai ir ką darome siekdami didesnio skaidrumo ir geriau bendrauti su piliečiais. Na, visų pirma, tam tikrų klausimų akcentai. Na, tai daugiausiai siejasi su laiku, su tuo, kada mes galime pateikti informaciją auditorumams, kad įrodytume, jog yra paisoma 25 procentų finansavimo ribos gyvendinant projektus. Toliau interesų konfliktų politika mes čia dirbame trim lygiais. Žiūrime į pačias inform... inovacijų ir technologijų bendruomenės, žiūrime, ar jos yra įdėgusios gero valdymo principus, taip pat nustatėme joms prievolę pateikti mums e, elgesio kodeksus, kuriuose būtų parodyta, kaip siekiama vengti interesų konfliktų. Kitas lygis yra val... EIT valdyba, kurioje birželio mėnesį Praėjusiais metais taip pat patvirtinome Elgesio kodeksą, taip pat numatėme ir interesų konfliktų deklaracijas, ataskaitas apie tai ir vertinimus. Ypač e, daug dėmesio skiriame naujiems e, kvietimams e, žinių ir inovacijų bendruomenėms, taip pat žiūrime ir į KIKS projektus. Trečias dalykas - interesų konfliktų klausimai susijęs su EIT darbuotojais ir ekspertais. Šiems asmenims mes taip pat taikome labai aiškę tvarką. Manau, kad pernai daug ką nuveikėme stiprindami savo veiklą ir kontrolę šioje srityje. Kalbant apie skaidrumą platesnė prasme ir mūsų komunikaciją, kaip ir Eulysa, mes patobulinome savo interneto svetainę, joje dabar skelbėme visas deklaracijas apie interesų konfliktus ir kitus svarbiausius EIT dokumentus, pavyzdžiui, metinę darbo programą. Daugiau naudojamės ir socialiniais tinklais, kurie yra puikus būdas pasiekti platesnę tikslinę grupę, pasiekti piliečius. Atlikome papildomų darbų šioje srityje ir um, atsakas, reakcija buvo akivaizdi. Matome, kad daug daugiau žmonių lankosi mūsų interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyroje. EIT e taip pat dirba ir per savo centrus, per inovacijų centrus, per KIKS. E, skatiname tuos centrus aktyviau komunikuoti apie savo veiklą su piliečiais. Taigi čia viskas veikia gerai. Be to, EIT rengia ir metinį renginį į kurį kviečia daug suinteresuotųjų asmenų, taip pat įvairiose valstybėse narėse rengiame informavimo dienas, samoninkumo skatinimo dienas šioje srityje darbo atliekame daug. Tikiuosi atsakiau į jūsų tris klausimus. Ačiū dabar, ponė Ajala Zender. Ačiū. Na, mm, pasakysiu, kas man kelia didžiausią susirūpinimą. Žiūrėdama, kaip e, taikomas finansų reglamentas, matau, kad e, yra 150 tūkstančių eurų. E, tai yra papildomos išlaidos, per didelės išlaidos. E, ar manote, kad tai lėmė pasikeitimai finansinėme reglamente? Ir kyla klausimas, ką darysime, kad išvengtume tokių situacijų. Ponas Von jau sakė, kad tai pasitaikė ir praeitie. Ar turėsime laukti naujo finansinio reglamento, kad išspręstume šią problemą? Na, gal jūs galėtumėte mums daugiau šiek tiek pateikti informacijos e, apie tai. Kalbant apie pranešimą, mes stengiamės išsiaiškinti, kaip dirbti su daugiametinėmis finansinėmis, su daugiametė finansinė programa. E, pranešime sakoma, kad 44 ataskaitose e, nebuvo aptikta jokių trūkumų ir kad tos 404 ataskaitos yra susijusios su daugiamečiais projektais. Ir aš norėčiau dar paklausti, kaip, mm, kaip mm, rengdami tas ataskaitas mes galėtume išvengti mm, tokių situacijų, na, kai turime daugiametę sistemą, kad kad neatsiras, nebūtų minimos tos klaidos. Na, žinoma, jeigu klaida yra akivaizdi, tai reikia ją paminėti, bet akivaizdu, kad dabar atsiranda tam tikra sankirta prieš mm, priešą tarp daugiamečių programų ir metinių ataskaitų. Mm, taip pat reikėtų pateikti klausimų ir komisijai. Mm, agentūros pateikė atsakymus, bet manau reikėtų klausti ir komisijos ką e, daryti, kokiu priemonių reikėtų imtis, e, pavyzdžiui, sprendžiant darbuotojų problemą. Dar tinklui norėčiau, tinklo atstovų norėčiau paklausti, ar būtų galima paskatinti dar glaudesnį agentūrų bendradarbiavimą? Ar būtų galima užtikrinti tinkamus agentūrų ryšius, kad jų veikla nesidubliuotų, kad jos veiksmingiau naudotų išteklius? Ir dar vienas klausimas tinklo atstovams. Na, kai nėra pripažįstama buveinė, kai kyla problemų dėl buveinės įvairiose valstybėse narėse, pažiūrėjau, pora agentūrų niekaip negali susitarti dėl buveinės jau daugelį metų. Ka, kaip galėtume valstybės narės priversti, e, pripažinti buveinės agentūrų? Kiek aš supratau, komisija patiks atsakymus raštu. Iš šios klausimus, tai dabar suteiksiu žodį tik agentūrų atstovams. Okay, if I understood the, uh, properly the, um, the horizontal Na, jeigu teisingai supratau, kokius horizontalius klausimus keliate, e, pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Kokių išlaidų atsiranda, kokia yra kaina to, kad nesudaryti susitarimai dėl buveinių. Iš tikrųjų dabar kalbame tik apie tris šalis - Prancūziją, Vokietiją ir Lenkiją. Na, reikia spręsti tas problemas. Eurofound yra viena seniausių agentūrų Europos Sąjungoje ir mes e, problemų neturėjome. Eurofound buvo e, įsteigtas 75 e, metais. Ir pasirašėme sustarimą, žinoma, reikėjo kai kurias detalės keisti, bet ypatingų problemų nekilo. Kitaip gali būti su neseniai įsteigtomis agentūromis, bet manau, jos atsakys į klausimus pačios. Antras klausimas. Būtinybė bendradarbiauti ir dalintis tam tikromis paslaugomis. Na, mes jau tai darome, galiu pateikti daug pavyzdžių. Bet negalime dalintis viskuo. Ir kartais kai per daug suartėjame, gali veiksmingumas netgi nukentėti. Daug kas priklauso nuo srities, kuriuose dirbame. Ir mes esame nepriklausomos struktūros, nepriklausomos institucijos, todėl nebu, ne visada yra paprasta dalintis mm, struktūromis ir paslaugomis. Taip kaip, pavyzdžiui, būna didelėse institucijose, komisijoje ir parlamente. Werden Sie so freundlich und gal būtumėte toks geras ir galėtumėte mums plačiau papasakoti, kokios agentūros yra sudariusios susitarimus dėl būstinės, o kurios ne. Man atrodo, tai yra svarbu, e, kalbant apie paslaugų teikimą. Mm, agency. Dvi agentūros Prancūzijoje, taip pat Vokietijoje ir taip pat Frontex Lenkijoje. Frontex dazu was sagen, direktor. Gal Frontex norėtų sureaguoti? Uh, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ačiū pirmininkė, dėkoju už kvietimą. Aš iš šį klausimą galiu atsakyti. Kalbėsiu angliškai. Concerning the, the headquarters agreement. Kalbant apie buveinės susitarimą, Frontex jau dešimt metų dalyvauja dėl to dėrybose. Ir kai praėjusiais metais sausio mėnesį buvau paskirtas, norėjau atnaujinti dėrybas. Įvyko vienas susitikimas 15 metų gegužės mėnesį, tai buvo gera žinia, bet bloga žinia tai ta, kad mes vis dar diskutuojame apie to susitikimo protokolą. Žinote, kad Lenkijoje įvyko vyko rinkimai Visi darbai dėl to buvo sustabdyti, tai yra visiškai suprantama. Neseniai pasiūliau e, sustikti su valstybės sekretoriumi Šimanski, kuris yra atsakingas už ES reikalus. Jis e, sutiko su manimi susitikti, sutiko susitikti ir su Frontex delegacija. Taigi praėjusią savaitę susitikome ir sekretorius Šimanski norėjo išsiaiškinti, kas mus kelia susirūpinimą, kokia yra dabartinė padėtis ir kokia yra agentūros nuomonė bei poreikiai susijęs su buveinė. Aš įvardijau tris ar keturios pagrindinės rytis. Pirma susijusi su mokyklomis. Tai yra labai svarbu Jeigu Frontex arba būsima valstybės sienos apsaugės agentūra nori atrodyti patraukliai darbuotojams, mums reikia akredituotų mokyklų. Ir tai yra vienas rytis, kurioje mm, norime dėrėtis su Lenkijos vyriausybė. Ir agentūra nebuvo pasyvi, praėjusiais metais tengiausi imtis priemonių, kad išspręšiu šią problemą. Susisiekiau su kai kuriomis su užsieniečių mokyklomis Lenkijoje, prancūziška, vokiška, amerikietiška, angliška mokykla. Na, kai kurios mokyklos sakė, kad teisinių požiūrių, vokiška mokykla pasakė, kad teisinių požiūrių uh, negali būti akredituota ir priimti Frontex darbuotojų vaikų. Prancūziška mokykla pasakė, kad tai būtų įmanoma. Bet, bet kuriuo atveju čia reikia bendradarbiauti su Lenkijos vyriausybė. Antras rytis, antra priežastis, kodėl reikia buveinės susitarimo, tai yra imunitetai. Aš žinau, kad teoriškai 1965 metais pasirašytas protokolas yra taikomas. Jis taikomas teoriškai, tačiau turime mąstyti praktiškai ir galvoti, kaip prieš 50 metų pasirašytas protokolas galėtų būti praktiškai taikomas Lenkijoje Frontex darbuotojams. Na, yra neliečiamybė dėl e, baudžiamosios atsakomybės, kai direktorius, vykdomasis direktorius, eina savo pareigas ir to reikia ir kai kuriems darbuotojams. Taigi man šis dalykas kelia susirūpinimą. Dar vienas saugumas. Dėl padėties Europos Sąjungoje, dėl to, kad Frontex vaidmuo e, stiprėja, atsirado papildomų patalpų apsaugos poreikių. Na, čia mums bendradarbiauti su Lenkai sekasi neblogai. Įvyko keletas incidentų, kurie parodė, kad Lenkijos policija yra pasirengusi ir sugeba apsaugoti mūsų patalpas, bet manau, kad e, būtų geriau, jeigu tokia apsauga būtų aiškiai apibriešta susitarime. Ir dar vienas aspektas - mokesčių mokėtojų interesų apsauga. Turiu pasakyti, kad Frontex negauna jokios finansinės paramos iš Lenkijos vyriausybės. Tai reiškia, kad mes turime mokėti už patalpas, kuriuose įsikūrusi Frontex. Tokia yra dabartinė padėtis. Valstybės sekretorius Šimanski sakė, kad dabar laukia iš manęs laiško ar dokumento, kuriame būtų išdėstyta Frontex pozicija. Jis savo ruoštų teiraujasi įvairių Lenkijos ministerijų nuomonės. Tikiuosi, kad per atimiausias kelias savaitės e, įvyks dėrybos šiais klausimais. Ačiū. Um Na, panašu, kad kalbama apie be galo svarbę užduotį, e, tai yra e, suvaldyti pabėgėlius rautus. Ar yra daugiau agentūrų, kurios neturi pasirašę sustarimą dėl buveinės? Prašom. Director of ESMA, the European Securities and Markets Authority, and we are based in Paris. Um, I can... Mes esame ESMA agentūra įsikūrusi Paryžiuje ir po penkerių metų diskusijų praėjusiu po mūsų įsikūrimo buvo pasirašytas dokumentas e, gruodžio mėnesį su Prancūzijos vyriausybė dėl būstinės ir dėl darbo sąlygų ir dabar dar reikia be abejo laukti to formalaus pasirašymo proceso ir parlamento pritarimo, tačiau džiaugiamės, kad pagaliau pasiekėme tą sustarimą dėl būstinės. Ir kaip suprantu, nemažai agentūrų Prancūzijoje jau tai yra padarę, nes nemažai pažangos buvo pasiekta per pastaruosius metus. Na, o dabar pono Vono klausimas, kuris buvo teiktas esma agentūrai dėl tų mokesčių, kuriuos renkame. Uh, Mes apie 25 procentų savo biudžeto surinkame e, apmokestindami tas agentūras, kurias prižiūrime, tai, pažiūrėjau, kredito reitingavimo agentūros, e, taip pat e, kitos agentūros susijusios su prekybinė veikla. Na ir mes galime rinkti tos mokesčius remdamiesi numatomu darbu, kuris apskaičiuojamas metų pradžioje. Ir tada mes taip pat galime uh, pažvelgti metų pabaigoje, ar tos prognozijas e, ženkliai skyrėsi nuo realių išlaidų. Ir 14 metais buvo nuspręsta, kad reikėtų tokios apmokestinimo sistemos, kuri pagrista yra konkrečia veikla. Ir 15 metais pirmą kartą mes jau turime galimybę, turėjome galimybę metų pabaigoje įvertinti ar tos veiklos prognozijas ir mūsų realiai atliekama priežiūros veikla atitinka ir turiu pasakyti, kad taip tie apskaičiavimai buvo labai panašus, gal vieno ar dviejų procentų tik tai skirtumai buvo, kalbant apie surinktus mokesčius. Tad į, e, džiugu, kad e, tie preliminarūs apskaičiavimai e, dažniausiai yra gana tikslus, lyginant su realiai vykdyta veikla. Ačiū. Labai ačiū. Toliau e, aplinkos agentūros direktorius, prašau. Thank you, Chair. I would like to address uh, the... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie būstinės klausimą. Na ir vien tai, kad pasirašomas sustarimas, nereiškia, kad visos problemos baigėsi. Yra keletas tokio pobūdžio susitarimų, tačiau dėje jie realiai nefunkcionuoja, bent jau ne visose sritise. Pavyzdžiui, Danijoje e, dabar sprendžiama tokia problema susijusi su darbuotojų teisėmis. E, E, naudotis, pavyzdžiui, Danijos sveikatos priežiūros sistema e, ar švietimo sistema, ar netgi gauti e, mobiliojo ryšio abonentą, neapgaudinėjant sistemos ir nebandant apeiti kažkokių tai taisyklių. Na, o pono mano klausimas dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo ir kaip su tuo susidarojame. Mes formaliai nepasinaudojame tomis uh, E, oficialiomis priemonėmis, tiesiog parengėme daugiametę darbo programą ir taip pat e, susijusias metinės darbo programas ir pritaikėme visą tai prie e, tam tikrų darbuotojų skaičius poreikių apskaičiavimų, prognozių numatytų me, penkerių metų laikotarpiu. Ir dabar mes penkis, tos 5 procentus, kalbant apie darbuotojų skaičiaus mažinimą, jau esame viršyje. Mums taip pat teko nutraukti tam tikrą veiklą, pavyzdžiui, Eye on Earth, tai yra tokia globali žemės stebėsino sistema, Taip pat teko sulėtinti savo veiklą, kalbant apie darbus susijusius su piliečiais. Mes taip pat patvirtin, atsiprašau, tęsime savo tartotinę veiklą, parengėme strateginius dokumentus, e, kuriems pritarė valdyba, e, susijusią taip pat su paneuropinė tai ir tarptautinė veikla. Na ir turiu pasakyti, kad tokios e, esminės problemos kaip klimato kaita, išteklių problemos e, ir taip toliau yra mums itin aktualios ir taip pat tai yra susiję ir su ES institucijų pozicija dėl šių tartutinių procesų. Tačiau kalbant apie pajėgumų didinimą, e, steigiant stebėsenos ir patikrinimo sistemą, E, tą veiklą teko šiek tiek e, su pristabdyti, nes tiesiog trūksta reikalingų išteklių. Dabar dėl komunikacijos strategijos. Mes taip pat esame parengę strateginį dokumentą, e, tam tikrą veiklą perkeliame išorės rangovams, kai, kai kuri veikla buvo perkelta į internetą. Dabar dėl informacinių ir komunikacijos technologijų. Dabar mes daug griežčiau į tai žiūrime, žiūrime, kaip galima tinkamiau panaudoti savo tinklą, kad galėtume pasitarnauti tiems tikslams, kurie yra susiję su mūsų, e, mūsų darbu, tačiau galbūt nėra tokie centriniai, svarbiausi elementai. Ir man atrodo, kad mums sekasi visai neblogai, tačiau E, dabar jau buvo atlikti tokie netokie skausmingi apkarpimai, o jeigu juos reikės daryti toliau, tada jau tikrai galime pažeisti gyvybiškai svarbės rytis. Ir po sustarimo Paryžiuje e, tai yra tikrai itin svarbus sustarimas, kuris buvo pasiektas ir tai, tai padidina ir tam tikrą naštą ir mūsų atžvilgių, taip pat žiedinės ekonomikos susitarimas ES yra įtin svarbi iniciatyva. Tai nėra vien tik aplinkosauginė iniciatyva, tai turės didžiulę įtaką ir ekonomikai, ir daugumą įgyvendinimo elementų. Ir čia taip pat didėja spaudimas ir mūsų atžvilgių. Dabar dėl komunikacijos. Na, mes tengiamės vykdyti tą veiklą, užmėgsti ryšius Tačiau e, vis tiek yra sakoma, kad reikėtų intensyvesnės komunikacijos veiklos na, ir tiesiog sudėtinga pasivyti tuos reikalavimus. Mes dirbame su 20 komandiruotų um, nacionalinių ekspertų. Iš pradžių jų buvo 27, tačiau teko skaičių sumažinti. Ir akivaizdu, kad valstybėse nerese taip pat yra ta ekomos uh, taupimo priemonės, apkarpimai e, ir mums darosi vis sudėtingiau sulaukti e, kvalifikuotų komandiruojamų ekspertų, juk valstybės narės taip pat susiduria su uh, E, tam tikrais sunkumais, finansiniu spaudimu ir jie nenori netekti geriausių specialistų. Tačiau noriu pasakyti, kad mes tikime sėkmingo bendradarbiavimo su parlamentu, komisija, valstybėmis narėmis. Iki šiol tai padėjo, mano nuomonė, tikrai tinkamą paramą suteikti, kalbant apie ES institucijas ir politiką. Tačiau Kaip jau minėjau, e, jeigu reikės ir toliau spaustis, e, karpyti e, etatus ir panašiai, manau, kad, kaip jau sakiau, bus pažįstos tokios gyvybiškai svarbios rytis, kurios yra būtinos. Ačiū. Labai ačiū. Iškilo problemėlė. Dar yra problemų kalbėtojų sąraše, kurie norėtų pasisakyti. <clears throat> Paskui aš pabandysiu viską apibendrinti, nes kitaip e, labai vėluosime. Kolega Ali, prašom. Ačiū labai kolegos, ponė Vonai. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui ir taip pat agentūroms už jų atliekamą darbą ir už tai, kad e, atsakėte į klausimus susijusius su 14 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Akivaizdu, kad rimtai žiūrima į tos reikalus ir bandoma pristatyti realią situaciją. Na, o kalbant veiklos rezultatais pagrįstų e, biudžeto skirstimų ir agentūrų veikla, taip pat biudžeto panaudojimo klausimais ir agentūrų veiklos e, reklamavimu piliečiams. Daug svarbių klausimų, tačiau čia norėčiau išskirsti EIT agentūrą. Jos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra buvo atidėta praeisiais metais, tačiau akivaizdu, kad dabar demonstruojama nemaža pažanga lyginant su ankstesnių metų procesais. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kurios klausimus, kurie, mano nuomonė, nebuvo e, iki galo e, paaiškinti e, agentūrų atstovų, kurie pateikė atsakymus. Tai yra, pavyzdžiui, tam tikros rytis, kurias reikia tobulinti. Ir bendrojo pabudžio pastaba būtų tokia. Nepaisant to, kad e, daugumos agentūrų ataskaitose yra kalbama apie rezultatais pagrįstą e, biudžeto valdymą, tačiau trūksta daugiau informacijos apie pasiektus rezultatus. Ir manau, kad tikrai būtų naudinga, jeigu bent jau tokiais bendrais terminais būtų pristatyti konkretus rezultatai Dar turiu vieną klausimą susijusi su 13 punktu ir su tuo, kokios yra dabartinės taisyklės susijusios su agentūrų ekspertais ir darbuotojais, kalbant apie e, intereso konfliktų suvaldymą ir skaidrumo užtikrinimą. Visa tai yra susiję su 16 ES e, darbuotojų reglamento straipsnio nuostatų įgyvendinimu. Na ir ne visos agentūros palėtė šį e, klausimą, tad norėčiau paklausti agentūrų atstovų, kokia yra jų pozicija šiuo svarbiu klausimu ir kaip jų nuomonė šis svarbus reglamentas bus įgyvendinamas ateityje. E, pavyzdžiui, tokiuose agentūrose kaip Frontex, EASO ir panašiai. Dabar dėl, inter... dėl interesų konflikto ir dėl skaidrumo, e, taip pat e, ES mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimo, tai svarbus klausimai. Vienuoliktasis klausimas susijęs su interesų deklaracijomis ir kai kurios agentūros, pažiūrėjau, kaip ESO, EULIZA ar EEE, e, teigia, kad mm, jų valdybos e, narių pateikta informacija nebuvo oficialiai paskelbta, pavyzdžiui, internetinėse svetainėse, tai liko e, tarsi ES valstybių narių tam tikrų valstybių narių kompetencijos rytimi ir sprendimo rytimi. Na ir norėčiau pasakyti, kad kalbant apie e, tinklo ir agentūrų atstovų atsakymų į klausimų. Na taip yra tam tikrų galbūt netitikimų, lyginant su ankstesnių metų e, biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūromis, tačiau iš esmės stebima tokia gerėjimo e, tendencija, nepaisant to, kad yra tam tikrų trūkumų. Ačiū. Vielen Dank. Darf ich den Kollegen Bart Stars gleich dazu nehmen? Labai Ačiū, dabar iš karto dar kitam žo, e, kolegai žodis suteiksiu. E, Ačiū, ponė pirmininkė, aš nesu šešėlinis pranešėjas, tačiau kolega turėjo, išvyko, turėjo išvykti ir aš um, perskaitysiu jo parengtą klausimą Frontex tarnybai. Ir taip pat turiu ir pats porą pastabėlių. Norėčiau padėkoti ponui um, Braunings iš Europos aplinkos saugos agentūros už atvirus atsakymus į klausimus, nes jis išsameu paaiškino, kaip e, taupimo politika gali neigiamai paveikti agentūros veiklą. Ir manau, kad mums būtina į tai atsižvelgti. Na ir taip sakau ne tik todėl, kad esu iš Landrijos, tačiau iš esmės man atrodo, kad Europos aplinkos agentūros atstovo pasisakymas tikrai pademonstravo, kokių problemų kyla. Norėčiau dar sureaguoti į tai, ką sakė EFSA atstovas. 500 puslapių atsakymų į pateiktus klausimus yra parengta ir tai tikrai didžiulis kiekis medžiagos, sudėtinga netgi viską perskaityti, tačiau e, susipažinau su EFSA atsakymais ir turiu pasakyti, kad mano nuomonė jie geriau turėtų atlikti savo darbą, nes, pažiūrėjau, 208 puslapyje, atsakant į 8 klausimo antrąją dalį, yra na, tiesiog nukopijuotas tekstas iš 270 puslapio, iš Europos vaistų agentūros e, pateikto teksto. Na ir tekstas yra tiesiog identiškas. Jis skamba taip. EMA e, e, kovos su sukčiavimu strategija bus peržiūrėta kas trejus metus ir taip toliau. Ir, ir pažiūrėjau vaistų agentūros pateiktą atsakymą ir ten tiesiog identiškos formuluotės naudojamos. Tad galima daryti išvadą, kad daugiau ar mažiau agentūros bendradarbiavo atsakydamos į kai kurios klausimus. Tad, na, galbūt tokia šiek tiek ir ciniška mano pastabėlė, tačiau noriu atkreipti tai dėmesį. Mano kolega ponas Eva norėjo užduoti štai kokį klausimą. Jis teigia, kad audito rūmų ataskaitoje parinktoje 14 metais yra kalbama apie sustarimus dėl dotacijų ir susijusių išladų dydį bei jų pritaikymą. Ir taip pat buvo klausta apie Frontexo vaidmenį ir alternatyvius finansavimo metodus. Na ir kalbant apie dabartinę finansinę priemonę, jos sudėtingumą, e, tai lėmė, kad audito rūmai negalėjo iki galo įvertinti vykdytų sandorių e, teisėtumo. Dar norėčiau paklausti, kodėl 15 metais ir toliau daugėja e, tokios Frontex veiklos susijusios su naujomis konkrečiomis užduotimis, kurios jiems yra paskiriamos. Galbūt reikėtų peržiūrėti ir reformuoti jų e, finansavimo mechanizmus. Ačiū. Also aus Zeitökonomik möchte ich die Kollegin Schmidt auch. Ačiū labai. Dabar žodis e, kolegiai Šmit. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Girdėjau įvairių atsakymų į pateiktus klausimus. Ir norėčiau pati užduoti klausimą FRA agentūrai. Taip suprantu, kad kyla problemų dėl biudžeto, dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo, tačiau žinau, kad pavyzdžiui, Austrijoje esančios agentūros e, darbuotojai skundžiasi e, dėl darbo sąlygų, neretai iškeliamos bylos ir reikia sumokėti iki 200 tūkstančių eurų kompensacijas. Norėčiau sužinoti, ar tie skaičiai yra tikslus, galbūt kažkas galėtų patvirtinti mano turimą informaciją. Taip pat norėčiau paklausti, kaip konkrečiai tie procesai yra valdomi, juk tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, kurie sumokami ir agentūros yra, kaip jau minėjau, kaltinamas dėl to, kad netinkama elgesi su darbuotojais. Galbūt daugiau informacijos turite. Ačiū. Aš irgi norėčiau pasisakyti. Jeigu teisingai suskaičiavau, tai čia buvo minėtos ir e, kitos agentūros, pavyzdžiui, ONIM ir nelabai supratau, kokia Ohim užduotis. Aš nežinau, ar Ohim agentūra iš jūsų kažko tai galėtų pasimokyti. Ohim gauna didžiulį finansavimą, pusę milijardo. Ir Aš nelabai supratau, kokius pavyzdžių tikitės iš Ohima. Gal audito rūmai mums galėtų pakomentuoti um, ir tų agentūrų, kurios turi mažą biudžetą auditus. Kiek kainavo atliktas auditas, juk ir e, auditorumo atliekamas auditas kainuoja kartais, pavyzdžiui, pusę milijono. Dabar norėčiau suteikti žodį agentūrų tinklo atstovai, o paskui agentūrų atstovams, prašom. Thank you very much. Uh, first to clarify uh, um, the role. Ačiū. Visų pirma, dėl OHIMA. Ši agentūra irgi priklauso agentūrų tinklui. Na ir mes e, koordinuojame veiksmus savanoriškų e, pagrindų. Ir be abejo, mes galime pasimokyti iš OHIM, kaip ir iš bet kitos agentūros. OHIM e, yra tinklo narė ir nors ir Bet kokia atveju OHIM yra vadinamosios trojkos arba trejato dalis. Dabar dėl kitų klausimų. Buvo pateiktos metinės ataskaitos apie visas agentūras ir jų biudžetus. Buvo pateikta informacija apie atliktus vizitus, apie visą veiklą. Mm taip pat ir e, veiksmų poveikį. Ir e, mes vadovaujamės įvairiais ES dokumentais, taip pat ir parlamento parengtais dokumentais. Toliau, dėl e, pareigūnų tarnybos nuostatų mes jo, jų vadova, jais vadovaujamės, taip pat ir sprendžiami e, interesų konfliktų klausimus. Ir iš esmės tai, apie ką jūs kalbėjote, jau yra įtraukta į tos nuostatus ir tai taikoma ir Eurostat mes viešai neskelbėme CV arba gyvenimo aprašymo. Mūsų valdyboje veikia ES e, valstybių narių paskirti nariai ir mes negalime jų gyvenimo aprašymų skelbti viešai. Nėra jokių taisyklių, nėra jokių teisinių priemonių, e, e, kurios priverstų skelbti valdybos narių gyvenimo aprašymus. Jie nėra mūsų darbuotojai. Toliau buvo teirautasi, ar gali jis valgyti kokiu nors klaidų. Mes parengėme labai e, išsamų dokumentą, paprašėme visų 42 agentūrų atsakyti tuos labai išsamus klausimus, kuriuos gavome. Ir, na, netmetu galimybės, kad galėjo um, įsivelti kokią klaidą, bet iš esmės mes tiesiog nukopijavome viską, ką gavome iš agentūrų. Uh, Jeigu įsivėlė kažkokia tai klaida, tikrai labai atsiprašau. Būtų labai gerai, jeigu ateityje e, agentūroms būtų teikiami e, konkretesni klausimai skirti būtent konkrečioms agentūroms. Ir tikrai norėtumėm, kad agentūros pateiktų tokius atsakymus, kurio, kurie padėtų jums atlikti jūsų darbą. Ačiū pagrindinių teisų agentūra, Frontex, e, e, e, EULIZA ir kitos agentūros. Pradėkime nuo pagrindinių teisų agentūros, prašom. Ačiū. Dėl tų klausimų, kuriuos pateikė komiteto narys Ali dėl Kulingov e, situacijos ir interesų konflikto. 2014 metais buvo e, patvirtintas dokumentas dėl interesų konflikto vengimo ir tą dokumentą mes perduosime gerbiamam komiteto narį, tam, kad jam būtų aišku, kad mes turime jau parengtą politiką, e, siekdami išvengti interesų konflikto. Toliau pane Šmit tyravosi dėl bylų teisingumo teisme. Apie kiekvieną bylą atskirai. 2015 metais E, neįdarbintas kandidatas kreipėsi Europos teisingumo teismą, bet tą bylą laimėjo pagrindinių teisų agentūra. E, teismo sprendimas buvo užginčytas. Taip pat buvo e, byla dėl neterminuotų darbo sutarčių. Mes bylą laimėjome pirmos instancijos teisme. Na, paskui aukštesnioji institucija nusprendė, kad reikia bylą svarstyti e, iš naujo. Mes vadovaujamės ES veikimo sutarties 266 straipsnio. Noriu Jūs patikinti, kad pirmoje, pirmos instancijos teisme bylą laimėjo agentūra. Kitas kandidatas, kurio neįdarbiname, irgi kreipėsi į teismą. Ir praeisiais metais teismas tą bylą atmetė. Buvo pripažinta, kad agentūra e, teisi ir tai galtinis sprendimas. Jūs minėjote ir vieną spaudoje aprašytą atvejį. Prieš porą metų darbuotojas apskundė savo viršininką. Mes atlikome išorinį patikrinimą ir, kaip matėte, 2015 m. spalio 8 d. teismas priemė sprendimą, kur nurodoma, jog e, išorinis, išorinio patikrimo metu buvo e, nustatyta, kad kaltinimai viršininkui buvo nepagristi. Mes šiuo metu bandome uh, išspręsti, bandome sus, sureaguoti kaltinimą, kad mes nesuteikėme galimybės darbuotojui pasiteisinti dėl tų kaltinimų. Labai ačiū, toliau Frontex. Ačiū, pirmininkė. Buvo pateikti du klausimai Frontexui. Visų pirma, dėl to laikotarpio, per kurį dar galima apsigalvoti. Ir e, tas laikotarpis paskirtiems nacionaliniams ekspertams yra šeši, šeši metai. Buvo pateiktas ir kitas klausimas dėl finansinių priemonių. Dėl tų finansinių priemonių arba dotacijų mes sutarėme, kad tai nėra pats paprasčiausias instrumentas, bet vis tiek turime e, šį priemonių, šią priemonę, tai yra dotacijas, naudoti, nes taip nurodyta mūsų reglamente. E, yra pateiktas komisijos pasiūlymas dėl reglamento šiais metais apie tą pasiūlymą turėtų vykti diskusijos ir Europos parlamente. Taigi manau, kad klausimas turėtų būti keliamas ir šiame naujame kontekste. Dėl dabartinės praktikos. Mes pabandėme sušvelninti darbo krūvį, nes tikrai labai sunku tvarkyti tokias dotacijas Mes turime startinius santykius su valstybėmis narėmis, nes e, naudojamės e, įvairiomis paslaugomis, pavyzdžiui, pasienio pareigūnų paslaugomis, taip pat e, valstybės narės mums suteikia ir įrangos atlikti sienų kontrolę. Kiek visą tai kainuoja? Yra nustatyta tam tikra fiksuota suma siekiant išvengti sudėtingų finansinių procedūrų. Buvo jau susitarta, kad 10 procentų dotacijų vertės yra tvarkoma pagal tą e, fiksuotos sumos principą. Na, o dėl kitų 90 procentų tai yra pateikiamos, yra teikiamos, teikiami prašymai dėl išlaidų atlyginimo. E, yra taikoma ex ante ir ex post kontrolė. Mes tikriname 10 procentų dotacijų vertės arba 10 procentų e, dotacijų vertės skaičiaus, nuo bendro dotacijų skaičiaus. Tai tiek galėčiau, taip galėčiau pakomentuoti dotacijų klausimą. Dėkoju. Toliau esmė. Ačiū. Aš manau, kad esmai nebuvo skirta jokių konkrečių klausimų. Bet e, jeigu tokių klausimų būtų, tai aš mielai jos atsakyčiau. Toliau Euliza. Ar Kas nors norėtų pasisakyti? Prašom. Ačiū pirmininkė. Eulizai buvo skirtas vienas klausimas apie skaidrumą. Norėčiau pasakyti, kad agentūros interneto svetainėje yra pateiktas sąrašas su visais valdybos nariais, taip pat ir jų deklaracijos dėl e, galimo interesų konflikto. Kalbant apie atskirus valdybos narių gyvenimo aprašymus, tai čia aš norėčiau prikulo, e, pritarti tam, ką pasakė Eurofund direktorius pagal teisinį pagrindą agentūra negali skelbti gyvenimo aprašymo viešai, nepasikonsultavus su to konkrečiu valdybos nariu. Uh, Aš manau, kad agentūra, mūsų agentūra padarė viską, ką tik gali tam, kad valdyba veiktų kiek įmanoma skaidriau. Ačiū pirmininkė. Na, o aš norėčiau pateikti klausimą. Kas gali prašyti pakeisti taisyklės? Tikrai neprimtina, kad nėra jokio mechanizmo dėl viešo e, interesų konflikto, konfliktų deklaracijų skelbimo. Mes visi e, rengiame tokias deklaracijas. Tai kas komisija yra atsakingas, kas galėtų pradėti e, taisyklių keitimo procedūrą? Na, komisija klausimą užsirašė, tikėkime, kad atsakys raštu. Toliau EASA. Ačiū pirmininkė. Jeigu aš teisingai supratau, mm, mm, jas buvo skirti du klausimai. Vienas e, dėl e, įdarbinimo procedūrų 2012 metais. Na ir taip pat buvo teirautasi, kaip į JAZO veiklą būtų galima įtraukti e, pilietinę visuomenę. Visų pirma, dėl darbinimo procedūrų galiu jūs patikinti. kad per pastaruosius tre, trejus metus problemų kaip ir nebuvo. Audito e, rūmai nustatė, kad e, iki 2012 metų būdavo tokių atvejų, kai darbinio pokalbio metu būdavo užduodami tie klausimai, kurie buvo parengti tik susipažinus su darbuotojo kandidatūra gyvenimo prašymu, bet po 12 metų tokių atvejų nebebuvo. Taip pat e, buvo tokia įdarbinimo procedūra, kai buvo e, netitikimas tarp e, reikalamų kriterijų ir e, darbuotojų turim, kandidato turimų kriterijų. Bet šiaip galiu pasakyti, kad įdarbinimo procedūros veikia tikrai puikiai. Dabar dėl visuomenės dalyvavimo ESO veikloje. Pagal mūsų taisyklės yra būtina kiekvienais metais konsultuoti su visuomenė. Ir kiekvienais metais mes e, e, e, tą ir darome. Tokiams konsultacijoms rengiamės labai nuodugniai. Paprastai tai darome dar prieš teikdami darbo planus kitiems metams, tam, kad galėtumėm atsižvelgti įvairių organizacijų pasiūlymus, kaip planuojama ESO veikla. Taip pat veikia ir kelios konsultacinės grupės, skirtos tam tikriems konkretiems klausimams. Vienoje iš tokių grupių e, yra apie 70 ar daugiau kaip 70 dalyvių. Na, o metų pabaigoje e, sušaukiamas forumas. Mes kiekvienais metais e, pateikiame e, metinės veiklos ataskaitas Bruselėje ir apie tas ataskaitas mes diskutuojame su visuomenė, aptarime praėjusius metus, taip darėme e, praėjusiais metais, taip darysime ir šiemet, paprastai tokiuose diskusijose dalyvauja apie šimtas organizacijų, tikrai vyksta labai išsame diskusijos apie EZO veiklą prieglapščio sutikimo srityje. tai štai kaip visuomenė dalyvauja ESO veikloje. 2016 metais mes ketiname sušaukti ne vieną forumą, bet e, keletą forumų kas ketvirtį. E, vienas iš tokių forumų įvyks jau pavasarį, ten dalyvaus nevyriausybinio organizacijos atstovai ir taip toliau. Tai aš galiu komiteto narius patikinti, kad prieglapšio paramos biuras ESA tikrai labai suinteresuotas bendradarbiauti su visuomenė, atsižvelgti tai, ką sako visuomenės atstovai ir įtraukti visuomenės pastabas į mūsų veiklą. Labai ačiū. Ačiū dar dvi agentūros, OHIM, o paskui ESA. Prašom, pradėkim nuo OHIM. Thank you, Madam Chair. Um, Ačiū pirmininkė. Na, tikrai tapsime koordinuojančią agentūrą ir turbūt todėl apie tai ir buvo užsiminta įžanginėje kalboje. Be to, mes buvome paminėti kaip išteklių apjungimo ir bendrų paslaugų pavyzdys. Vis dėlto intelektinės nuosavybės apsaugos rytyje turime dirbti su daugeliu agentūrų, su daugeliu uh, subjektų, ypač todėl, kad 2012 metais mes buvome paskirti e, intelektinės nusavybės teisų pažeidimų stebėtojais, kad išvengtume darbo dubliavimo ir kad sistema veiktų geriau. Esame pasirašę bendradarbiavimo susitarimus su keliais komisijos generaliniais direktoratais. Žinoma, mūsų pagrindinis partneris yra DG Growth, bet turime pasirašę sutarimą ir su mm, Taksut generaliniu direktoratu, taip pat su DEVCO, nes esame įvairių ES finansuojamų projektų trečiosiose šalise valdymo agentūra. Pavyzdžiui, čia turiu galvoje IPK ICT projektus, turime programų su Rusija, Indija, Kinija ir Pietričio Azijos regionu. Kalbant apie vykdymą, mes neseniai pasirašėme sustarimą su Europolu, kurio siekiame intensyvinti mūsų ir jų darbą, kovojant su intelektinės nusavybės teisų pažeidimais internete. Taigi keletas mūsų bendradarbiavimo pavyzdžių. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu paminėti, e, yra tas neteisingai suprastas faktas, kad mūsų agentūra turi 550 tūkstančių. Atsiprašau, pusę milijardo eurų perteklių perviršį biudžete. Na, mes turime sukaupę nemažai lėšų, bet yra lėšos skirtos sumokėti už tuos darbus, kuriuos dar atliksime. Mm, pavyzdžiui, už paraškas dėl prekės ženklų yra sumokama iš ankstų, tačiau vėliau dar turi būti atlikta analizė ir taip toliau. Ir e, numatomos išlaidos tam yra beveik 100 tūkstančių. Atsiprašau, beveik 100 milijonų. Toliau 200 milijonų yra numatyti mūsų finansinėme reglamente, kuris neseniai buvo pakeistas. Tai yra lik rezervas sunkiems laikams. Pavyzdžiui, jeigu smarkiai sumažėtų pajamos. Ir tai reiškia, kad faktinis perviršis yra maždaug 180 tūkstančių, 180 milijonų Artimiausiais metais dar jis mažės 10-20 milijonų. Kodėl taip yra? Todėl, kad neseniai buvo pakeistas mūsų bazinis reglamentas ir trys institucijos tame sutarime nusprendė sumažinti OHIM įmamus mokesčius 20 procentų, taigi nuo kitų metų kovo mokesčiai mūsų įplaukos sumažės maždaug 20 procentų ir mums teks tada atitinkamai pritaikyti savo išlaidų pusę, kad per artimiausius porą metų to perviršio biudžete neliktų. Ačiū, tikrai labai naudinga informacija. Na, e, jūsų agentūra yra vienintelė, kuri pas mus atvyksta savanoriškai, nes mes neprivalome e, tvirtinti jūsų biudžeto įvykdymą. Na ir galiausiai EASA. Ačiū pirmininkė. Keletą žodžių apie susitarimą dėl buveinės. Mes esame įsikūrę Vokietijoje, Kelne, jau 12 metų. Ir šį klausimą jau nekartą teikiame Vokietijos institucijoms. Tačiau iki šiol mm, tai nedavė rezultatų. Gaudavome atsakymus, kuriuose būdavo sakoma, kad pakanka tik protokolo manome, kad vis dėlto netidėliotinai reikėtų rasti sprendimą, pradėti dėrybas. Mes dalyvaujame tyrimuose visame pasaulyje, mes taip pat skleidžiame su saugumu susijusią informaciją konfliktų zonose, mes tampame labiau matomi, didėja mūsų rizika ir būtina uh, nustatyti, užmėgsti ryšių kanalus su Vokietijos policija ir kitomis institucijomis. Ir šiuo požiūriu mes tikrai vertintume bet kokią šio komiteto paramą. Pirmininkė turi išeiti, taigi dabar atliksiu ne tik pranešėjo, bet ir pirmininko pareigas. Manau, kad vyko gera diskusija, dabar galime pereiti prie baigiamųjų žodžių. Galbūt direktorius, e, Eurofound direktorius galėtų tarti keletą baigiamųjų žodžių agentūrų vardu. Ačiū. Tiesa, dar noriu pat... atsakyti į klausimą, kuris e, man buvo tiesiai užduotas. Tai yra, kaip užtikrinti valdybos interesų konfliktų nebuvimą. Mes jau kalbėjomės apie tai su atitinkamu komisijos direktoratu ir ši problema bus išspręsta. Noriu padėkoti Jums už visą paramą. Tikimės, kad raštu pateikta informacija ir šiandien pateikta informacija padės Jums apsispręsti dėl biudžeto įvykdymo patvirtinti procedūros. Jeigu dar reikės kokios nors informacijos, tai prašome kreipti į mus, kreiptis į mus dvišalių pagrindų arba per tinklą. Na, mes nesteigiame agentūrų, mes tiesiog stengiamės, kaip galima profesionaliau, veiksmingiau, produktyviau įgyvendinti e, tuos įsipareigomus, kurie mus patikėti. Ir Manau, kad e, ateis kažkada laikas, kai reikės išsiaiškinti, ar į kelrodį planą įtrauktos priemonės tikrai yra pačios veiksmingiausios, ar reiktų jas peržiūrėti. Be to mes e, stengsime, kaip galima geriau vykdyti biudžetą artimiausiais e, metais. Labai svarbu, kad parlamentas lūkesčius siejamų su agentūromis derintų su jų biudžetu. Jūs turite savo specializuotų komitetų, galite tikėtis ir mūsų paramos, mes e, taip pat esame prisi, pasirengę prisidėti prie parlamento darbo šiame komitete ir visose kitose komitetuose. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį auditorumams. Tarti keletą baigiamųjų žodžių. Ačiū. Dėkoju, ponia ponai. Noriu padėkoti jums ir įvairiems parlamento nariams. Dėkoju ir agentūrų tinklo vadovui, agentūrų atstovams už pasisakymus ir už atsakymus į klausimus. Aš savo pastabas išdėstysiu trim punktais ir taip atsakysiu ir į kai kurios parlamento narių klausimus. Pirmiausia, dėl biudžeto lėšų perkelimo į kitus metus. Šį klausimą kėlėte jūs, ponia Vonai, apie tai kalbėjo ir ponia Jala Sender. Akivaizdu, kad e, yra tam tikros įtampos tarp daugiamečio finansinio biudžeto sudarimo ir metinio biudžeto. Tačiau reiktų pasakyti, kad daugelis mūsų įgyvendinamų programų taip pat yra daugiametės. Jų trukmė viršyje vienerius finansinius metus. Ir tai yra programos, vis dėlto, kurios yra finansuojamos pagal metinį biudžetą. Ir reikia suprasti, kad tokia tokį prieštaravimą reikia įveikti taikant biudžeto valdymo priemonės, tai yra perkeliant į kitus metus mokėjimus ir įsipareigojimus. Aš pasižymėjau pono Vono prašymą, kad auditorumai e, daugiau dėmesio skirtų neplanuotiems perkelimams. Aptarsiu tai su auditoriais auditorumuose. Ir komitetui pateiksime prašomą informaciją. Kalbant apie pono Čiuchovskį klausimus, apie tam tikrus dalykus, kurie buvo užfiksuoti dėl EIT ir EULISA. Galiu patikinti narius, kad mes stebėsime situaciją atlikdami 2015 metų auditą. Bet jau dabar galiu patvirtinti tai, ką sakė direktoriai, ponas Kernin, ponas Kerkov, kad EIT atveju Mes jau gavome skaičių susijusių su klimato kiks projektais, skaitmeniniais projektais. E, ir viršutinės ribas. Kalbant apie dalyko pabrėžimą susijusi su EULISA. Na, sutarėme su direktoriumi, kad galiausiai šio dalyko mūsų ataskaitoje neliks, nes tų, to nematerialaus turto vertė taps mažesnė negu, negu dabar ir mes apie tai jau neapkalbėsime savo ataskaitoje. Kitas klausimas nepri, išorės nepriklausomas auditas, kuris dabar numatomas finansinėme reglamente. Na, žinoma, mes galime diskutuoti, keistis nuomonėmis, ar čia galima pasiekti didesnio efektyvumo, kaip yra su išlaidomis. Bet auditorumai gali turėti tik vieną poziciją, kuri turi atitikti tai, kas numatyta finansinėme reglamente. O šis reglamentas dabar numato, kad turime atsižvelgti į darbą atliek, susijusiu su sąskaitų patikimumu ir mes e, turime pasikliauti tų privačių auditorių darbų. Taip yra numatyta finansinėme reglamente dėl agentūrų. Tas pats dabar numatoma ir bendrosioms įmonėms. 2016 metais jas audituosime taip pat, kaip šiemet auditavome agentūras. Ir jeigu finansinėme reglamente bus numatytos kitokios nuostatos, tai mes jų ir laikysimės. Ačiū. Ačiū, dėkoju auditorumams už šį pasisakymą ir taip pat ačiū už jūsų pažadą atsižvelgti į kai kurias pastabas, kurios šiandien pateikė komiteto nariai ir įvairios agentūros. Dėkoju ir agentūrų atstovams, kurie čia šiandien dalyvavo, kurie pateikė tiek daug atsakymų. Dėkoju ir savo kolegoms parlamento nariams už klausimus. Manau, kad diskusija buvo gera, naudinga, aptarėme daug temų ir, žinoma, šias diskusijas bus atsižvelgta rengiant pranešimus. Aš manau, kad mes visi galime pasidžiaugti auditorumų pateiktomis ataskaitomis, dėl agentūrų. Nebuvo pateikta jokių nuomonių su išlikomis šiemet. Na, žinoma, nariai visada nori, kad mm, agentūros veiktų geriau, bet akivaizdu, kad mm, matome, kad mm, yra teigiamų poslinkių visur. Dar apie tai kalbėsime per mūsų posėdį vasario mėnesį. Iki tol aš diskutuosiu su šešėliniais pranešėjais, stengsiuos su jais konsultuotis, kad ir jie galėtų prisidėti. Taigi, ačiū. Baigiame nagrinėti šį punktą. Labai ačiū visiems, kad dalyvavote. Dabar galime perėti prie kito punkto. Tai yra šeštas darbo tvarkės punktas. 2014 metų bendrųjų įmonių biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Čia turime pranešėją, pono Marinesku, bet noriu taip pat pris... kreiptis ir už asmenys, kurie atsakingi už bendrasias įmonės. Ponas Galė, ar jūs esate dar čia? Na, minutės per traukėlę, kad iš salės galėtų išeiti tie, kas nori išeiti. Okay, perhaps colleagues could leave uh, quickly so we can. Kągi gal kolegos galėtų sparčiau išeidinėti iš salės, kad galėtume toliau tęsti darbus ir pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Okay, there's a bit of silence there, so we'll take that. Na, panašu, kad situacija rimsta ir pasinaudokime šią galimybę, pradėkime šeštąjį darbo tvarkės klausimą aptarinėti. Pone Galija. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponui Von. Na ir pradėsime bendrų įmonių 14 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Savo kolegų vardu norėčiau pasakyti ir štai ką. Aštuonios bendros mokslinių tyrimų bendrosios įmonės vykdo savo veiklą privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės principų. E, taip pat įtraukia ir e, pramonės atstovus, akademinės visuomenės atstovus, valstybės narės ir taip toliau. Na ir sąjunga komisijos pagalba prisideda prie tų procesų, tačiau ir kiti privatus viešieji partneriai prisideda prie e, bendrų įmonių vykdomos veiklos finansavimo. Mūsų nuomonė bendrosios įmonės yra itin gerai matomos ir jos vaidina svarbu vaidmenį įgyvendinant e, mokslinių tyrimų politiką. E, pavyzdžiui, kūro lastelių, vandenilio ir taip toliau technologijų vystime. Taip pat, pavyzdžiui, bendrojo Europos dangaus programos, kurime e, naujų vaistų kūrimo procesuose. Ir mes manome, kad šiuo atžvilgiu sąjunga tikrai įneša didžiulį indėlį į tas rytis, kurios yra ne tik itin svarbios mūsų piliečiams, tačiau kartu ir inovacijoms bei mokslinių tyrimų sričiai, taip pat ekonomikos saugimo ir darbo vietų kūrimą. Bendras biudžetas sudarė 1,9 milijardus eurų Ir tai yra 1,6 procento e, tų metų ES bendroje biudžeto. 14 metais bendras komisijos e, indėlis lėšomis siekia 1,2 milijardo eurų. 13 metais tas skaičius buvo šiek tiek daugiau nei 600 milijonų eurų. Na ir 14 metai yra pirmieji metai, kai yra taikomas finansinio reglamento straipsnio nuostatos. Ir kalbant apie e, tas e, bendras sąskaitas, e, pavyzdžiui, Cezar bendrosios įmonės ir panašiai buvo analizuotos. Ir kalbant apie Mm, sąskaitų pateikimumą, e, buvo įvertintas privačių auditorių atliktas darbas ir visa bendrų įmonių atlikta veikla mm, bei tolesni žingsniai, kurie buvo įgyvendinti po auditorių pateiktų pastabų. Na ir buvo padaryta išvada, kad e, auditorumai galėjo pagrysti savo pateiktą ataskaitą remdamiesi sąskaitų patikimumu. Šiemet visus vertinimus ir patikrinimus taip pat atliko ir nepriklausomi išoriniai ekspertai. Ir kalbant apie 14 metų apžvalgą, taip pat visus vertinimus, jie buvo paskelbti e, sąjungos gruodžio mėnesio oficialiajame žurnale ir kalbant apie sąskaitų patikimumą. E, buvo įvertinta, kad visos bendrosios įmonės e, tinkamai viską atliko, rezultatai yra geri. Dabar kalbant apie sandorių mm, netitikimus, pateikėme rekomendacijas penkioms bendrosioms įmonėms ir E, trimis atvejais taip pat buvo pastebėta, kad trūksta informacijos e, susijusios su um, ekspost atliekamu auditu. Pavyzdžiui, Artemis ir Enijak atveju e, viskas buvo parengta taip, kad ekspost projektų vertinimas buvo deleguotas nacionalinėms finansavimo institucijoms nors atsakomybė dėl auditų e, liko bendrosios įmonės atsakomybės rytimi. Na ir tai šiek tiek apsunkino padėtį, lyginant su kitomis bendrosiomis įmonėmis, ypač dėl tų iššūkių susijusių su e, vienodos audito metodologijos užtikrinimu Taip pat ir e, kalbant apie audito veiklos darbo koordinavimą ir priežiūrą. To pasiekoje šios dvi bendrosios įmonės e, e, ne pirmą kartą susiduria e, su e, nepakankamais duomenimis, kalbant apie atliekamus auditus ir kalbant e, apie šią situaciją, tai didina grėsmių ir pažeidžiamumo riziką. 14 metais mes apsilankėme trijose iš nacionalinių finansavimo institucijų ir norėjome įvertinti ekspost atliekamų auditų kokybę. Ir mes išsiaiškinome, kad remintis šiais auditais bendrosios įmonės negali mm, pasiekti to um, numatyto klaidų lygio. Um, ir taip pat to lygiai susijusios su sandorių skaidrumu ir teisėtumu. 14 metais Enikin ir Artemis e, susijungė ir sukūrė bendrą įmonę Excel. Ir jos e, įstatai numato, kad E, būtent jie atliks eksposto auditą, kalbant apie jau vykdytus projektus, o ne nacionalinės finansavimo institucijos tai atliks. Kalbant dabar apie Clean Sky, EMI, FCH ir Cezar agentūras, e, kol kas didžioji dalis tų sandorių, pavyzdžiui, Excel, tos naujos bendros įmonės, E, bus susiję su tais projektais, kurie buvo pradėti įgyvendinti pagal Artemis ir ENIAC reglamentus. Tad e, tie sandoriai ir toliau e, priklausys, reikės atlikti ekspost auditą pagal ankstesnį režimą. Na ir buvo paminėta, kad situaciją reikėtų įvertinti platesnėme kontekste ir atsižvelgti į tą pereinamąjį laikotarpį, kuris dabar yra e, vykdomas ir kai yra pereinama nuo senų prie naujų sistemų. Na ir kalbant apie tas pastabas, kurios buvo pateiktos, buvo pažymėta, kad Reikia užtikrinti, kad sąskaitas būtų galima įvertinti paprasčiau ir taip pat atkreipiamas dėmesys į riziką susijusią su kaštų sviravimais ir vėlavimais įgyveninant projektus. Ir tai reikėtų interpretuoti žvelgiant į be abejo į projektų sudėtingumo mastą ir atsižvelgiant į tuos pokyčius techninėje srityje bei e, pačią projekto aprepti. Mes pripažįstame, kad bendra įmonė gerina sistemas, gerina kaštų stebėseną Na ir be šių rekomendacijų taip pat pateikėme ir kitų komentarų, kad reikėtų siekti patobulinimų, pavyzdžiui, biudžeto įgyvendinimo srityje, vidaus kontrolės sistemose, taip pat projektų rezultatų stebėsenoje ir vertinime. Taip pat pažymėjame, kad bendrosios įmonės yra patvirtinusios ir gyvendina veiksmų planus po komisijos atlikto antro tarpinio vertinimo. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad audito rūmai ketina atlikti veiklos auditą bendrosiuose įmonėse ir tokia užduotis yra numatyta mūsų šių metų metinėje programoje. Ačiū pirmininkė. Ačiū už tokias išsames įžanginės pastabas. O dabar turbūt reikėtų suteikti žodį e, kitiems mūsų svečiams ir bendrų įmonių atstovams. Tad norėčiau dabar paprašyti naujoviškų vaistų iniciatyvos e, vykdančiojo direktoriaus pasisakyti. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad pakvietėte mus šiandieną ir sudarėte galimybę aptarti e, biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. NVI tai yra tokia e, viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo mm, principų pagrista įmonė ir siekiama naujoviškus vaistus e, kuo greičiau pateikti pacientams ir padaryti juos prieinamus finansinė prasme. Na ir per savo kelių minučių pasisakymą norėčiau daugiausia dėmesio skirti trims temams, kurios yra greičiausiai aktualios visiems jums. Tai yra Europos auditorumų rūmų E, ataskaitą dėl NVI veiklos 14 metais. Taip pat pakalbėsiu apie kai kurių mūsų projektų rezultatus ir jų svarbą visuomenės veikatos srityje. Ir taip pat pakalbėsiu apie kitus su farmacijos pramonė susijusius aspektus. Na ir kaip ką tik girdėjote, Europos audito rūmai savo ataskaitoje teigiamai atsiliepia apie NVI sąskaitas ir apie E, atliktų sandarių teisėtumą ir patikimumą, kalbant apie 14 e, metus. Na ir tokia teigiama nuomonė yra e, rezultatas to, kad NVI sugebėjo sumažinti klaidų kiekį iki numatyto 2 procentų numatyto limito. Na ir tai demonstruoja, kad mūsų naudojamos priemonės ir turimos sistemos veikia gerai. Be abejo, visada galima rezultatus tobulinti, kalbant, pavyzdžiui, apie biudžeto įvykdymą. Na ir NVI taip pat e, dabar peržiūri savo planavimo procesą, e, įvairius tų proceso etapus, kad viskas būtų tinkamai optimizuota iki pat biudžeto įgyvendinimo. Norėčiau taip pat pasakyti, kad visi tie e, pasiekimai mūsų programoje tapo įmanomi tik todėl, kad mokslininkai, universitetai, e, mažos, didelės e, ir vidutinės įmonės tarpusavėje bendradarbiavo, tad tikrai labai svarbu, svarbus buvo toks bendras siekis, kuris padėjo pasiekti tokių gerų rezultatų. Dabar atsparumas. Ats antimikrobinėms medžiagoms nužudo milijonų žmonių kasmet ir tai yra itin brangi problema farmacijos pramonė, reikia kurti naujus antibiotikus, nes priešingų atveju tokios standartinės procedūros kaip pavyzdžiui Cezario pjūvio operacijos ar klubo sanario kitimo operacijos taps pavojingos pacientams ateityje. Tad labai svarbu dabar kurti naujas su mikrobais kovojančias medžiagas, vaistus yra įgyvendinamas specialus projektas, e, kuriame dalyvauja 149 ligoninės 39 Europos šalise. Ten vykdomi klinikiniai tyrimai susiję su e, antimikrobinio atsparumu ir e, taip pat daugiau projektų yra numatyta įgyvendinti ateityje. Ir labai svarbu užtikrinti bendradarbiavimą platesnių matų atliekant, atliekant tokius klinikinius tyrimus susijusius su antimikrobiniu atsparumu, nes tai kelia didžiulę grėsmę ir pasauliniu mastu. Dabar nesileisiu į kitų projekto tarimą. Pavyzdžiui, yra vykdomi procesai, projektai susiję su Alzheimerio lyga, diabetu ir taip toliau. Jie tikrai yra svarbus ir susiję su visuomenės sveikata. Na ir baigdamas aš norėčiau pakalbėti apie, apie įnašus natūra. Na ir yra galimybė prisidėti prie vykdomų projektų, e, tiesiog dalyvaujantuose projektuose, taip pat E, suteikiant galimybę naudotis turimą įrangą ir ištekliais. Na ir toks dalyvavimas taip pat yra stebimas ir vertinamas ir NVI biuras atlieka tokio dalyvavimo vertinimus, na, o nepriklausomi išorės auditoriai ekspost vertinimus atlieka ir stebi, ar tokie įnašai natūra buvo tinkamai atlikti. Be to ir audito rūmai taip pat atlieka savo vertinimus. 15 metų gruodžio mėnesį tokie įnašai e, siekia 316 milijonų eurų, o ekspost vertinimai patikrino 89 procentus tokių įnašų ir mes visai nesiniai atnaujinome tą informaciją, ten buvo pateikti konkretus skaičiai susiję su e, tuo, kiek kokia įmonė prisidėjo prie mūsų veiklos. Ta informacija yra pateikta mūsų internetinėje svetainėje. Na ir džiugu, kad tiek ir farmacijos įmonės, tiek ir kitos interesuotos šalis nori prisidėti prie mūsų įgyvendinimo projektų. Ir e, džiugu, kad turime galimybę rinktis, pasirinkti tuos projektus, kurie gali padėti gyventi mūsų bendrus tikslus ir siekti pridėtinės vertės. Na ir mes esame pasiryžę ir toliau tvarkyti savo lėšas remiantis skaidrumo principais, patikimumo principais, taip pat užtikrinant tinkamą kontrolę ir atskaitomybę. Tikimės, kad šis subalansuotas požiūris padės užtikrinti, kad NVI projektai ir toliau pasieks tokių gerų rezultatų, kurie bus naudingi tiek ir visuomeniai, tiek ir pacientams. Tad norėčiau padėkoti visiems už jūsų pagalbą. Ačiū. Uh, uh, uh Ačiū. Na, aš tikėjausi, kad uh, šio klausimo pristatymas užtruks trumpiau ir kad uh, E, komiteto nariai galės pateikti klausimą, paskui jos jūs atsakysite. Dabar norėčiau suteikti e, žodį SL bendrosios įmonės atstovai. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už suteiktą progą ir kvietimą paaiškinti E, situaciją. Mes kalbame apie 2014 metus, kuomet buvo apjungtos e, dvi įmonės, viena iš jų Artemis ir ta nauja bendro įmonė buvo pavadinta ESL. Aš nuo 2016 metų sausio pirmos dienos vadovauju šiai bendrajai įmoniai, taigi nevadovavau šiai įmoniai minimų laikotarpiu. SL įmonės tikslas yra užtikrinti, kad ES pramonė gali atsilaikyti e, tarptautinėje konkurencijoje, e, konkuruojant su Kinija, kitomis šalimis. Mes tikrai norime, kad uh, būtų užtikrinta saugus, saugi komunikacija. Kainuoja apie 10 milijardų eurų, norint e, parinkti tinkamai veikiančią mikroschemą, pavyzdžiui, tokią, e, kokia yra e, jūsų telefone. dabar yra kuriami automatiniai automobiliai, kurie, kuriems nereikia vairuotojo, e, bet tokie automobiliai turi tapti dar e, patikimesni. Taip pat yra kuriamos išmanėsios apšvietimo sistemos, pavyzdžiui, naudojantis LED technologijomis. SL įmonė įgyvendina daug projektų. Tuose projektuose dalyvauja virš 3000 įmonių. Mes rengiame ir naujus patentus. Ir tai turi padėti užtikrinti klėstėti Europos technologijoms. Mes jau kalbėjome apie projektų kofinansavimą tokius projektus, kuriuos bendrai finansuoja pramonė, valstybės narės ir Europos Sąjunga. Mes užtikriname didžiulį svertinį efektą. Panaudojus vieną eurą iš ES biudžeto, mes pritraukėme 4,5 euro iš kitų šaltinių. Tai yra tikrai didžiulis svertinis poveikis. Kalbant apie šio e, europinio instrumento e, tinkamumą, tai jis yra tikrai tinkamas. Buvo e, minėto keletas problemų. Kartais kyla problemų, norint paskaičiuoti, e, kiek yra e, rizikingos investicijos iš ES biudžeto. Mes gavome pažymų iš nacionalinių agentūrų Finansuodami projektus mes e, apmokame 16 procentų išlaidų ir mes pasitikime nacionalinėmis institucijomis. Nacionalinės institucijos vadovaujasi nacionalinėmis taisyklėmis, jos gali skirtis įvairiose valstybėse narėse ir be abejo gali įsivelti klaidų. Ne visą laiką įmanoma naudotis tradicinę metodologiją, kaip kad daroma kitų bendrųjų įmonių atveju bet e, tai nereiškia, kad galima kvestionuoti patikinimo pareiškimo apie 2014 metus. Mes ir toliau dedame visas pastangas tam, kad laikytumėmės e, auditorumo pasiūlytos metodologijos. Ir pirmininkė, mes tikrai norėtumėm, kad būtų rastas e, tinkamas kompromisinis sprendimas prieš rengiant nuomonę apie 15 metų biudžeto įgyvendinimą. Ačiū. Na ir galiausiai F4E, brandolių sintesės energetikos bendrosios įmonės e, direktorius, prašom. Ačiū. Aš esu Johannes Švemer. Esu F4E e, vadovas nuo šio mėnesio pradžios. Tikiuosi e, dirbti taip pat sėkmingai kaip ir ankstesnysis direktorius. Norėčiau e, komiteto nariams priminti, kad ES yra viena iš septynių partnerių ITER projekte. E, ITER projektas leis e, rasti ilgalaikius aplinkos ir kitų problemų sprendimus. Jisai pateikė e, teigiamą nuomonę apie mūsų veiklą. Dabar apie praėjusius metus ir ką mes skatiname daryti ateityje. ISI e pateikė teigiamą kvalifikuotą nuomonę apie mūsų įmonės veiklą. Tokią e, ataskaitą gauname jau ketveri metai iš eilės. 2014 metais daugiausia išlaidų buvo skirta ITER projektui gyvendinti. Buvo pasiekta nemažai pažangos 15 metais. E, mūsų įmonė baigė gyvendinti savo ITER projekto dalį ir aišku buvo atsižvelgta ir rizika. Metodologija buvo peržiūrėta, ją patvirtino komisijos vidaus audito tarnyba Ir tai aprašyta 14-15 metų tarybos ataskaitoje. Ta ataskaita buvo atsiusta ir šiam komitetui. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad kalbant apie audito rekomendacijų gyvendinimą, tai dabar jos tikrai gyvendinamos veiksmingiau. Um 2015 metais 93 procentai visų rekomendacijų buvo įgyvendinta, anksčiau jų gyvendinimo rodiklis būdavo, pažiūrėjau, 66 procentai. 2010 metais buvo pradėtas įgyvendinti ITER projektas, jis buvo peržiūrėtas 15 e, metais. 15 metų pavasarį e, buvo e, sukurta nauja valdyba tiek ir F4E, tiek ir ITER. Na ir abi šios naujos valdybos pateikė savo veiksmų planus problemams spręsti. 2015 metais lapkričio mėnesį dokumentai buvo pateikti ITER tarybai. E, taryba konstatavo, kad pasiekta didžiulė pažanga, tačiau buvo nuspręsta, kad nereikėtų patenkinti prašymą dėl papildomo finansavimo ir kad numatomas darbų grafikas yra nerealistinis. Dabar yra, yra, bus stebima pažanga 2016 ir 2017 metais e, bus didžiausias dėmesys skiriamas Fast Plasma projektui. Bus, gal, bus e, žiūrima, kaip galima peržiūrėti išteklius, kol kas uh, viskas dar nėra patvirtina, bet e, mes darbus tęsėme ir tikiuosi, kad 2016 metų viduryje e, e, tas būsimų darbų grafikas bus patvirtintas. Iki 20 metų turėtų būti skirta 6,6 milijardo eurų tas finansavimas tikrai nebus mažinamas. Yra vykdoma griežta kontrolė tam, kad e, nebūtų viršėmas šis biudžetas po 2020 metų. Manome, kad reikės papildomų 2 milijardų eurų tam, kad, bus, kad būtų galima e, baigti gyvendinti šį projektą. Aišku, viskas priklausys ir nuo to, kas vyks į tarp dėl struktūros pokyčių, e, taip pat pastatų infrastruktūros, e, buvo naujų išlaidų, po nelaimės Fukushimoje sugriežtėjo saugos reikalavimai, e, kurių reikia laikytis ir F4E. Na ir tai reikėjo atsižvelgti formuojant biudžetą. Nuo tada, kai aš pradėjau eiti savo pareigas, šio, šio mėnesio pradžioje mes parengėme papildomų veiksmų, surengėme seminarą dėl e, išlaidų pastatams, taip pat mes pradėjome įgyvendinti e, bendrą projektą Fest Plasma, tam, kad būtų galima laikytis nustatytą darbų grafiką. Taip pat mes e, ketiname e, pagerinti brandolių sintezės energetikos veiksmingumą. Mes nusprendėme e, daugiausia dėmesio skirti pagrindiniams funkcijoms ir atsisakyti netokių esminių užduočių. Aš noriu padėkoti Europos parlamentui už paramą gyventinant uh, E, vieną iš didžiausių mokslinių projektų, kuris apjungia pusę žmonijos. Tai yra tikrai labai svarbu, norint užtikrinti, kad e, mūsų vaikai ir mūsų vaikų vaikai galės naudotis švarę energetiką. Ačiū. That, uh, the... Ačiū. Dabar sutiksiu žodį pranešėjui, ponui Marinesku. pentru Curtea de Conturi. Uh, am câteva comentarii. Ačiū, turiu keletą pastabų. Remdamasis e, pirmininko pareiškimu praėjusiu metu rudenį, kai buvo kalbama apie naująjį požiūrį, kurį dabar taiko audito rūmai Pirmiausia, dėl turinio. Jeigu paskaitytumėte, apie, paskaitytumėte ataskaitas už keletą pastarųjų metų, tai pamatytumėte, kad 80-85 procentai visko ten yra identiška. Tikiuosi, kad kitais metais mes jau turėsime aiškesnę ataskaitą, kuri būtų konkrečiau susijusi su vertinamais metais. Dėl rezultatų norėčiau, kad būtų labiau akcentuojami rezultatai tose ataskaitose. Taigi laukiu tų veiklos rezultatų ataskaitų, apie kurias šiandien kalbėjo auditorumai. Tikiuosi, kad juose bus atspindėtas ir inovacijų lygis, kurį užtikrina kiekviena bendroji įmonė. norėčiau, kad ataskai, iš ataskaitų, iš sąskaitų būtų aiškiai matoma, kas buvo numatyta ir kiek buvo sumokėta pagal septintąją bendrąją programą ir taip pat pagal horizontas 2020. Norėtųsi aiškiai matyti įsipareigojimus, taip pat kiek lėšų buvo skirta ir sumokėta kiekvienai programai. Taip pat norėčiau pamatyti ir valstybių narių įnašus natūra. Turiu klausimą komisijai. Man būtų labai įdomu iškirsti, kaip yra su darbuotojų samdymu iš biudžeto 2007-2013 metais ir kai yra prisimami įsipareigojimai, iki kada jie galioja, iki 15-17 metų dėl NVI buvo pasakyta, kad, kad rezultatai iš dalies buvo įvertinti, bet norėčiau, kad tie vertinimai būtų aiškesni, kad būtų įvardyti aiškus mokslinio tyrimų veiklos, ypač inovacijų rezultatai šioje bendroje įmonėje. Dar norėčiau išgirsti ir daugiau pastabų apie tai, ką savo ataskaitoje minėjo auditorumai. Tai yra mokėjimai padaryti be projekto mokslinio patarėjo sutikimo. Apie tai yra pastaba ataskaitoje. Dėl INIAK norėčiau mm, taip pat, kad būtų aiškiau įvardyti rezultatai, kad būtų pateikta bendra veiklos apžvalga, kad žinotume, ką analizuojame. Dėl klaidų lygio aš supratau direktoriaus paaiškinimą, atsižvelgsiu į tai. Toliau ITER. Norėčiau sužinoti, kokį poveikį e, turėjo naujoji organizacinė struktūra, kurią pristatė ponas e, Bigot, e, ITER direktorius. Ta nauja sistema turi įtakos F4I e bendrai įmoniai. Ačiū. Dėkoju už klausimus. Dabar suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjui, ponui Forš. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjau, kalbėsiu apie ITER ir Excel 2. ITER projektas yra vienas svarbiausių mokslinių projektų, kuriame dalyvauja Europos Sąjunga. Neturiu jokių abejonių dėl šio projekto būtinybės ir e, dėl to, kad Europos Sąjunga turėtų atlikti svarbų vaidmenį brandolių sintezės technologijų plėtroje. Tai bus svarbu užtikrinant e, konkurencingumą ir aš suprantu, kad e, tokio pabudžio projektai niekada šimtų procentų netitiks finansinių planų ir laiko grafikų, tačiau turime stengtis, kad tokie projektai vis dėlto būtų realūs, kad jie netaptų tą juodąją skilę, į kurią be galo be krašto yra investuojami pinigai. Mūsų pagrindinis tikslas turėtų būti, kad projektas turėtų aišku, aiškę valdymo struktūrą, kad būtų realus ir veiksmingas. Na, po susitikimo su naujoju direktoriumi aš nusiteikęs kiek optimistiškiau, bet to pastaraisiais metais gavome informacijos apie poslinkius, ypač po to, kai praėjusiu metu kovo buvo patvirtintas veiksmų planas. Mm, visos šalis, o būtent ir JAV, patvirtino savo įsipareigojimą toliau dalyvauti projekte. Norėčiau įsitikinti, kad tikrai taip yra. Lapkričio mėnesį ministrų taryba pasakė, kad gali prireikti papildomų priemonių, reikia koreguoti tvarkaraštį ir mažinti išlaidas. Ir yra numatoma peržiūra, projekto peržiūra, jos rezultatai turėtų būti pateikti birželio mėnesį. Čia turiu porą klausimų. Kaip mes užtikrinsime, kad birželio mėnesį tikrai bus parengtas realus planas, ypač turint galvoje, kad reikia mažinti išlaidas? Ir kitas dalykas ar ši analizė nepareikalaus dar vienos analizės. Reikia galvoti apie įgyvendinimą, apie svarbiausių etapų pasiekimą 2016-2017 metais. Manau, kad tai suteiks galimybę partneriams įvertinti ilgalaikio planavimo e, patikimumą. Na, čia yra kažkokia painiava, nes ar tai reiškia, kad 2016 metais bus patvirtintas grafikas, o 17 metais jis bus vėl peržiūrėtas, o jeigu 16 metų birželį nepavyks susitarti, tai kaip bus tada? Tai kas numatoma 16-17 metų laikotarpiu, gal galėtumėte mums išsamiau pristatyti tuos esminius etapus, milestones. Toliau Excel, NIAC ir Artemis strategijos labai priklausė nuo nacionalinių e, institucijų. Tai buvo pripažinta reglamente ir ten buvo reikalaujama, kad bendrosios įmonės veiktų griežtai pagal horizontas 2020 procedūras. Ar jūs galite pasakyti, kad Excel dabar atitinka numatytą klaidų lygį ir taip pat kaip ši bendro įmonė vertina savo techninius sunkumus? Ačiū. Ačiū. Na, manau, kad išgirdome puikių klausimų ir iš pranešėjo, ir šešėlinio pranešėjo. Dabar suteiksiu žodį galimybę bendrosiams įmonėms atsakyti į šios klausimus. Pirmiausia, gal pradėsime nuo F4E. Ačiū. Pradėsiu nuo pono Marineskų klausimų apie naują organizacinę struktūrą. Taip, per pirmasias tris savo darbo savaitės mačiau, kad pagerėjo bendradarbiavimas tarp ITER ir Fusion for Energy. Mes jau pradėjome du bendrus projektus ir dabar e, kaip tik dėgiame pramoninės kontrolės sistemas, taip pat dėgiame ir finansinę kontrolę, kuri galbūt nėra tipiškas dalykas e, viešame sektorėje, bet to čia reikia, nes tai yra statybos projektas. Kaip jau sakiau, padaryta nemažai pažangos, daugiau jos galime tikėtis šiemet. Žingsnis po žingsnio užtikrinsime šio projekto kontrolę. O tas tarybos sprendimas, kuriame primenama, kad komisija atlieka svarbų vaidmenį. Ir žinoma, tai turi pagerinti projekto vykdymą. projektas yra labai sudėtingas, jame yra daug dalyvių ir dėl viso to sudėtingumo tą projektą gyveninti sunku. Kitas dalykas. Prielaida, kad planas bus įgyvendintas. Na, akivaizdu, kad planavimas yra pasikartojantis procesas, planai nuolat tobulinami, paprastai tai daroma kasmet bent jau tose įmonėse, kuriuose yra tekę dirbti, įtartai nebuvo daroma. Gerai, kad veiksmų buvo imtasi rūdienį ir tikiuosi vasarą bus parengtas stabilesnis planas su finansavimu. Toliau pagrindiniai etapai, milestones. Šie etapai buvo numatyti artimiausiams dviejams mėnesiams, nes e, buvo nuspręsta, kad naujas planas gali smarkiai paveikti tuos etapus, dėl to, o planas bus parengtas vasarą, taigi tie pagrindiniai etapai ir tarybai ir parlamentui suteiks e, priemonių, kaip e, stebėti projekto įgyventinimą. Ačiū. Ačiū dabar SL bendroji įmonė. Klausimai, kurios pateikė pranešės ir šešėlinis pranešės. Taip, ačiū už klausimus. Pirmas klausimas buvo susijęs su padėtimi 2014 m. birželį. Buvo klausimo, kai yra rezultatai. Na, mes jau turėjome ataskaitą apie projektų įgyvendinimo būklę 14 metų birželį Bet žinoma, tą informaciją tą reikėtų gerinti. Man atrodo, kad mm, dabar mm, interneto svetainėje paskelbta e, informacija yra mm, svarbi ir tinkama, bet e, imsimės ir kitų priemonių, kurios parodys, kad visos lėšos, kurios buvo gautos iš ES biudžeto ir iš nacionalinių įnašų tikrai e, prisideda prie Europos pramonės, e, padeda veikti jos atsilikimą ir užtikrina lygiavertį konkuravimą. Antras klausimas e, tam tikros komplikacijos susijusios su techniniais sunkumais ir svertinių klaidų lygių. Na, nenoriu dabar labai leistis į techninės detalės, bet paaiškinsiu padėti su Enjak ir Artemis. Mūsų programų biuras parengė metodiką, pagal kurią tas svertinis vidurkis bus grindžiamas informacija gauta iš valstybių narių. Ta informacija mes turime, bet kaip aiškinau jau anksčiau, for, formulės, pagal kurias skaičiuojami klaidų lygiai, skiriasi. Tos formulės nėra visiškai vienodos. Taigi Šis dalykas yra diskutuotinas, bet tai yra geriausia, ką dabar turime. Sieksime tobulinti sistemą, esame pasirengę dirbti su auditorumais, kad išsiaiškintume, kas techninių požiūrių yra įmanoma. Žinoma, visa tai ilgainiui taps nebeaktualu, kadangi ENJEK ir artėmis projektai greitai baigsis, mažės e, išmokos jiems, taigi tie klaidų lygiai per artimiausius porą metų sumažės. Dėl SL ekspost vertinimo mes visiškai pritarėme tam, kas kalbama paramos centre. Ir dėl bendrų audito paslaugų mes esame pasirengę naudotis tais pačiais principais, tuo pačiu metodu ir tokiais pačiais skaičiavimais. Ačiū. Ačiū. Ir galiausiai NVI. Ačiū pirmininkė. Atsakysiu į du klausimus. Vienas susijęs su projektų rezultatais. Mes savo projektų rezultatus skleidžiame įvairiais būdais per interneto svetainės. Mūsų interneto svetainėje yra pra, detaliai aprašomas kiekvienas projektas, ten įvardyjami ir konkretus rezultatai. Kitas dalykas - vertinimai. Šiuo metu yra atliekama labai įdomi socialinė ekonominė studija. Tikimės, kad jie mums padės parodyti NVI projektų socialinę ir ekonominę vertę. Ir ten bus daug kalbama ir apie inovacijas. Inovacijas susijusias su visais mūsų darbo aspektais. Mūsų projektai yra grindžiami bendradarbiavimu farmacijos įmonės dabar tarpusavyje dalyjasi duomenimis, duomenimis dalyjasi jais ir su viešoju sektoriumi. Tai daroma daug intensyviau nei anksčiau. Ir tai daro didelį poveikį. Ir poveikis kai kurių lygų gydimų jau yra aiškiai dokumentuotas. Kaip jau sakiau, projektų rezultatus mes kleidžiame skelbdami dokumentus savo svetainėje. Daug dirbame ir su pacientų grupėmis. Pacientai yra mūsų dėmesio centre. Ir mes esame parengę bukletą Novatoriška medicina, veikianti novatoriška medicina ir ją taip pat skelbėme tą bukletą taip pat skelbėme savo interneto svetainėje. Kitas dalykas - eksantė kontrolė. Jie atliekama e, šimtui procentų projektų ir išlaidų paraiškoms. Mes tengiamės užtikrinti, kad e, išlaidų paraiškų klaidos būtų aptinkamos prieš išmokant pinigus. Ir nebuvo ne vieno atvejo, kai mokėjimai būtų daromi negavus patvirtinimo. Mums eksantė kontrolė atrodo labai svarbus kontrolės aplinkos elementas. Mes ir toliau dirbsime su auditorumais, siekdami optimizuoti sistemą, nes sistemas visada galima optimizuoti. Bet manau, kad jau, jau šiandien veikia nebloga sistema. Ačiū. Na, buvo klausimas ir komisijai, bet kiek suprantu, nieko iš komisijos nėra. Galbūt komisija galėtų mums e, praneš... atsiųsti atsakymą raštu. Pranešėjas taip pat pateikė klausimų ir audito rūmams, tik suteiksiu žodį audito rūmams. Ačiū pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti pranešėjui, ponui Marinesku, už jo atliekamą darbą vykstančiai biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai. Pakalbėsiu dabar apie du dalykus. Pirmiausia, pono Marinesko iškeltas klausimas, kuris ir mums atrodo labai svarbus. Tai yra finansinės informacijos išskaidimas pagal septintą bendrąją programą, kuri jau yra baigta, ir naują programą Horizontas 2020. Be abejo, mes patys ir ypač bendrosios įmonės gali išsamei paaiškinti skaičius gali paaiškinti, kaip yra valdomas, tvarkomas bendrų įmonių biudžetas? Ir mes jau numatėme per artimiausias kelias savaitės pranešėjui pateikti informaciją apie išmokėtas lėšas ir dar ne, neįvykdytus įsipareigojimus pagal 7 bendrąją programą ir taip pat dėl Horizontas 2020, kuri buvo ką tik pradėta įgyvendinti. Ir ta informacija yra sąskaitose ir ataskaitose ir mes tą informaciją apibendrinsime ir pateiksime pranešėjui. visiškai suprantama, kad šiuo metu dauguma mokėjimų ir įsipareigojimų, kurios matome, yra susiję su septintaja bendraja programa. Nes horizontas 2020 yra ką tik prasidėjusi. Jį pradėta įgyvendinti praėjusiu metu pradžioje. Mes taip pat pateiksime informacijos pranešėjų Marinesko ir apie įnašus natūra. Juos nuolat gilinasi mūsų auditoriai ir pačios bendrosios įmonės bei vidaus auditoriai domisi šiais klausimais. Labai dažnai, kai nagrinėjame įnašus natūra, ir nematome jokių pažeidimų, tai savo ataskaitose apie tai ir neteikiame pastabų. Praeitie yra buvę atveju, kai nagrinėdami įnašus natūra, tam tikrus faktus mes aptikdavome trūkumų. Ir pastarojo ataskaitoje, kai, kai buvo nustatyti tokie trūkumai, tai jie ir buvo įtraukti į ataskaitą. svarbu akcentuoti, kad horizontas 2020 numato iškesnę sistemą, kaip reikėtų atsiskaityti už mokslinių tyrimų rezultatus, nei septintojo bendroje programoje. Ir bendrosios įmonės taip pat savo ataskaitose pateikė informaciją apie savo projektų rezultatus. Nustatėme, kad kai kuriuos bendrosios septintos programos rezultatus reikėtų pristatyti geriau. Mm, čia yra tobulintinų dalykų. Dabar perinu prie antro ir paskutinio klausimo. Taip, auditorumų pirmininkas susitikęs su šio komitetu kalbėjo apie naują požiūrį. Apie naują mūsų darbo metodą ir naujus dokumentus, kuriuos renksime. Tai yra naujas požiūris ir naujas metodas. Tai reiškia, kad visi turime bendradarbiauti. Naujas metodas reiškia, kad turime reaguoti į Europos parlamento narių reikalavimus ir prašymus ataskaitose, pateikti daugiau ir geresnės informacijos apie veiklos rezultatus, apie įvairių programų įgyvendinamų sąjungoje rezultatus. Kad tai būtų galima padaryti, reikia, kad bendradarbiautų teisėkuros institucijos, tai yra komisija, agentūros, bendrosios įmonės, nes kad mes galėtume teikti ataskaitas apie veiklos rezultatus, turime patobulinti rezultatais grindžiamą biudžetą ir jo įgyvendinimą. Ir čia jau reikia ne tik auditorumų pastangų, kad būtų parengtos ataskaitos aiškiai iliustruojančios programų veiksmingumą ir rezultatus. Šiemet mes e, atliksime bendrųjų įmonių veiklos rezultatų auditą Jo metu gilinsimės į vairius veiklos aspektus ir tikimės, kad surinksime pakankamai informacijos, kad parengtume gerą ir kokybišką ataskaitą. Žiūrėdamas į mūsų jau parengtas ataskaitas, aštuonias ataskaitas, galiu sutikti, kad Žiūrintis į tas ataskaitas, e, matosi, jog jų struktūra tokia pati. Apie tai kalbėjo ponas Marinesku. Bet noriu akcentuoti, kad e, šios ataskaitos atspindi pasikartojančių auditų rezultatus. Tie auditai atliekami kasmet ir mes naudojame panašią struktūrą, kad vadovautumėmės e, audito standartais. Bet struktūra yra vienas dalykas, informacija yra kitas dalykas. Jeigu pasigilintumėte į skirtingų metų informaciją, pamatytumėte, kad e, ta informacija skiriasi. Pavyzdžiui, lyginant 2009 metus, kai tik pradėjo veikti bendros įmonės ir 2014 metais. Ir mūsų pastabos pateikiamos dėl skirtingų sričių ir ankstesnėse ataskaitose, ankstesnėse ataskaitose esančios pastabos vėliau nebesikartoja vėlesnėse ataskaitose. Na, dabar mes teikiame ataskaitas apie stebėseną, apie mokslinius tyrimus, apie interesų konfliktų, konfliktus. Kai jau bus visiškai baigta septinta bendroji programa, tai tada galėsime pateikti daugiau informacijos apie bendrų įmonių rezultatus. Ačiū. Ačiū labai editorumo atstovui už tokį išsamų atsakymą ir dabar paprašysiu pranešėjo tarti baigiamąjį žodį. Ačiū, pane pirmininkė, tačiau pastabų nelabai ir turiu e, tiesiog pateiksime pranešimą, tada vyks sustikimas su šešėliniais pranešėjais. Na ir tada jau pažiūrėsime, kokie bus rezultatai. Ačiū. Kągi, dėkoju, tikrai labai gera ir trumpa baigiamoji pastaba. Septintasis darbo tvarkės klausimas, kiti klausimai, tačiau jų nėra. Ir e, taip pat yra patikta informacija dėl tolesnių posėdžių, ją turite gavę raštu. Ačiū už dalyvavimą ir iki kitų susitikimų.